Komisija yra labai pateikusi daug įvairių minčių dėl radioaktyvių atliekų. Dėkuoju visiems, kurie priėmė mūsų pakvietimą ir atvyko į šį posėdį ir sutiko pasidalinti naujausią informaciją. Mūsų darbo tvarkė yra labai labai išsami, todėl nenorėčiau ilgai kalbėti ir iš karto pasiūlyti pradėti darbą. Norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į tai, kad reikėtų kuo greičiau pradėti aptarinėti mūsų numatytas temas. Pirmiausia, suteikčiau žodį ponui Rijoti. Jisai yra OCD radioaktyvių medžiagų ir radiacijos skyriaus vadovas. Mes norime išklausyti eksperto informacijos iš karto suteikiu žodį ponui Riotė. Thanks, thanks, thanks. Pardon, now it's working. Labas rytas, ponios ir ponai. Norėčiau Jums išdėstyti šiek tiek uh, E SBO brandolinės e, energetikos agentūros darbo išvadų ir rezultatų, svarstant e, tarptautinio masto radioaktyvių atlikų tvarkymo problemas. Trumpai pristatysiu SBO brandolinės energetikos agentūros veiklos pagrindą ir išdėstysiu, kaip yra sureguliuotas brandolinio atliekų valdymas valdymo komiteto akimis Pristatysiu taip pat iššūkius ir uždavinius, kurie mūsų dar tebe laukia tartautinėme kontekste. Prem, perėsiu prie mūsų brandolinės energetikos agentūros. Turime 33 narius nuo neseniai ir tikimės, kad Estija greitai prisijungs. E, prisijungs prie mūsų gal 2012 ir Rusija. Ne visi e, e SBO nariai yra Tatenos nariai. Žalieji šioje schemoje dar nėra e, nariai. Slovenija prašė, kad mes juos primtume greičiausiai, tai atsitiks kitų metų balandį. Vyksta labai aktyvus bendradarbiavimas su Europos komisija ir Tatena vienoje. Paskutinis e, SBO brandolinės agentūros e, darbas yra atliekamas ne sekretoriato, o ekspertų grupių. Kiek žinau, pas mus iš vis dirba apie 1500 ekspertų įvairiausiose veiklos sritise, tvarkant brandolinės atlikas sutriko skaidrės, gal kaip nors bus galima pataisyti. Taigi, iš viso pusantro tūkstančio ekspertų ir nedidelį sekretoriatą, apie 80 žmonių. Taigi mūsų darbas iš esmės yra susijęs iš ekspertų tinklo veiklos visame pasaulyje. E, mūsų agentūros darbo rezultatai yra puikus, mano nuomonė. Mes esam techninė agentūra ir visa veikla yra pagrista abipusių supratimu. Labai svarbu pripažinti, e, kad mūsų veikloje dirba e, įgyvendinimo agentūros ministerijų atstovai, e, mokslinio tyrimų inovacijų kūrimo srities specialistų. Bendradarbiaujame su įvairiausiomis išorinėmis tarnybomis, su Rumunijos, Rusijos ir kitų valstybių atstovais. Palaikome ryšį su Europos komisijos nariais E, galiu pasakyti, kad e, brandolinės energetikos agentūra turbūt mažiau yra pasiekusi atliekų tvarkymo srityje, bet turim pripažinti, e, kad apie artimiausios ateities atliekų tvarkymą, trumpalaikį tvarkymą mes pakankamai gerai nusimanome. Norėčiau pristatyti dabartinį, būk, dabartinę būklę. E, žemą ir vidutinio lygio atliekų atžvilgių esame sukaupę nedaug gana patirties, apie 80 saugyklų yra visame pasaulyje, jos e, e, pastaruosius 50 metų veikia, čia esame sukaupę daug patirties, kaip eksploatuoti tokį, tokį repozitoriumą, bet kaip žinote, negalima e, ten e, kaupti e, karštį išskiriančių reaktyvių atlikų. Saugojimo koncepcijos skiriasi priklausomai nuo atliekų pobūdžio. Tai gali būti ir inžinerinės paviršinės saugyklos, ir požeminės vidutinio gylio saugyklos, ir gilios geologinės saugyklos Yra skirtingos atliekų klasės išskiriamos ir aš manau, kad būtų naudingiausia rasti e, konkrečius sprendimus specialioms atliekoms. Pavyzdžiui, kai kalbame apie grafito reaktorių e, sunaikinimą ar e, mišrių atliekų e, saugojimą. Kai kalbame apie aukšto lygmens atliekas, e, mes e, nuolat E, aptarėme įvairiausias saugojimo alternatyvas. Diskusija vis dar tęsiasi ir e, galvojame apie, kabutėse, egzotinės atliekų saugojimo galimybės, pavyzdžiui, kosmose arba e, žemės gelmėse arba po jūros dugnu. Ir e, jeigu tą padarytume, mes galim pažeisti tarptautinius susitarimus, bet to gali iškilti saugumo problemų ir e, tam tikrų sunkumų su moksliniais tyrimais ir raida. Transmutacija taip pat yra aptariama. Ir tai suteiktų ilgalaikės saugojimo galimybės ir išspręstų dabartinės problemas. E, apie tai dar šiek tiek plačiau po to pakalbės ponas Tomauskė, kai aptarinės mūsų agentūros pasiekimus e, atliekų utilizavime. Jau dabar suprantame, kad perdirbant tokias atlikas pirmiausia reikia sumažinti jų tūrį bet e, turio sumažinimas e, gali 30, 30 e, koeficientų sumažinti atliekų kenksmingumą. Tačiau jeigu kalbame apie karštį išskiriančias atlikas, tai sunkumų yra daugiau. Manau, kad apie tai reikės pagalvoti ateityje, per artimiausius porą dešimtmečių vargu ar pavyks tas problemas išspręsti. Saugojimas. Yra plačiai sutariama, kad saugojimas kartais yra įvardinamas kaip amžinas problemos atidėjimas, bet tai nėra e, tvarus sprendimas. ES taip pat yra pasiektas susitarimas, kad e, tai nėra tinkamas sprendimas. Geologinis atliekų e, saugojimas e, yra tik tai moksliškai ir techniškai įmanomas, bet praktiškai kol kas tai sunku įgyvendinti. Dabar jau yra paskelta kolektyvinė nuomonė, tai yra viešas pareiškimas, su kuriuo visi beveik formaliai sutiko ir buvo ten pabrėžta toje nuomonėje, kad geologinis atliekų saugojimas E, suteikia beprecedentišką apsaugą, saugumą ir techniškai tai yra įmanoma bei plačiai priimtina įvairiausiomis geologinėmis aplinkybėmis. Tačiau nuo pat pradžių reikia įtraukti įvairiausias suinteresuotas pusės, atsižvelgti į jų nuomonės Kaip matote, yra įvairiausių e, veikimo būdų skirtingose valstybėse, priklausomai nuo socioekonominių e, aplinkybių, nuo valstybių istorijos, taigi visur vienodo sprendimo nebus galima pritaikyti, tačiau mes visi taik, siekiame tų pačių bendrų saugos e, tikslų. Mūsų nuomonė yra tokia, kad visos valstybės jau dabar gali pradėti judėti bent iš dalies. Yra sukaupta pakankamai informacijos ir šiuo metu ji yra platinama ir suprantame, kad bent jau galima sukurti veiksmų planą visoms valstybėms turinčiams brandolinių atliekų. O dabar trumpai pažvelkime į vieną iš sričių, kurioje mes ir toliau dirbame tarptautiniu mastu. Vienas e, aspektas išriškėja ilgalaikio reguliavimo požiūriu Žinoma, yra priimti tarptautiniu mastu pri, e, patvirtinti principai, kurie numatyti bendroje konvencijoje, Tatenos e, pagrindiniuose saugos principuose ir ICRP rekomendacijose. Tai yra tarptautinė komisija e, radioaciniai apsaugai ICRP. E, bendrai yra e, sukurtas reglamentas dėl ilgalaikio saugojimo aspektų ir kai kurios valstybės jau turi tokias pamatinės taisyklės. Tačiau visi sutarė, kad e, dabar kuriami reglamentai tarp valstybių narių per daug skiriasi ir tų reglamentų taikymo trukmė yra nevienoda. vienoda. E, saugos tikslai skiriasi taip pat tarp šalių, e, visuomet yra akcentuojamas ilgalaikis saugumas, kai kurios valstybės yra sukūrusios kriterijus pagrįstus rizikos faktoriais. E, ir tie faktoriai skiriasi, bet net ir tose šalise, kur tie faktoriai sutampa, neretai galutiniai tikslai yra nevienodi. E, šis atliekų tvarkymo komitetas nuo pat pradžių nu, laikėsi nuomonės, kad turėtų būti įmanoma kaip nors e, pademonstruoti, kad e, tie kriterijai turi būti orientuoti į tokią pat apsaugos, tokį pat apsaugos lygį. Tačiau tą padaryti realiai bus labai sudėtinga, nes dar išlieka labai daug nežinomųjų ir labai sunku racionaliai įvertinti visus susijusius saugos kriterijus. O dabar trumpai pažvelkime į techninius klausimus. Techninį pasitikėjimą. Iš esmės, pasitikėjimas technika netrodo kaip ri, labai didelė ir rimta problema. Mūsų žmonės yra pakankamai e, tikri, kad techninių išvadų ir įrodymų e, pakanka įvairiausiams projektams pateisinti. Ir e, tas pasitikėjimas technika iš esmės yra pagristas e, tarptautiniais mokslinio tyrimų ir plėtros projektais, kurie yra modernus, taip pat e, yra sukurti reikalingi kompiuteriniai veiklos vertinimo modeliai ir užtikrinti tam tikri saugos e, planai. Suprantame, kad neužtenka tik įvertinti kompiuterinių modelių skaitmeninius rezultatus, bet galvoti apie integruotą saugos E, užtikrinimą, atsižvelgiant į įvairiausius rodiklius, kuriuos ne visada labai lengva apibriežti tiksliais skaičiais. Taip pat, mano nuomonė, yra labai svarbu įvertinti darbą atliekamą e, požeminėse mokslinio tyrimų laboratorijose. Ir nereikėtų nuvertinti nepriklausomų kontrolės institucijų vaidmens. Daugelie valstybių narių tokios priežiūros institucijos yra įkurtos vadovantis reikalingomis programoms, taip pat yra sukurti vadinamieji kolegų peržiūros mechanizmai. Be bejonės viskas priklauso nuo to, kiek bus surinkta techninių e, žinių, e, kiek bus surinkta informacijos per mokslinius tyrimus ir inovacijų kūrimą. Todėl labai svarbu ir toliau e, šiai garbingai institucijai tęsti savo veiklą ir vykdyti įvairiausius mokslinius tyrimus, net jeigu tikrųjų jau ir yra pradėtas e, atliekų saugojimo įstaigų saugyklų įgyvenimo projektas. Kaip jau minėjau, svarbiausia yra įtraukti suinteresuotas pusės. Aš jau išskyriau kai kurias mūsų agentūros veiklos rytis. Mes organizuojame e, tokią suinteresuotų pusių konferencija, kurioje pasikalbame su vietos suinteresuotomis pusėmis ir galvojame apie tai, kaip jo galėtumėm pasisemti patirties iš tokių šalių kaip Suomija, Kanada, Belgija, Vokietija, Ispanija, Vengrija, Prancūzija. Nuo kitų metų pradėsim kalbėtis ir su Švedija. Suinteresuotos pusės reikalauja, kad e, jos būtų įtrauktos į vadinamąją dalyvaujamąją demokratiją. Uh, Ir mes suvokiame, kad kiekvienas, kiekviena suinteresuota pusė prisideda savo vertybėmis ir tikslais prie mūsų projektų. Suprantame, kad e, steikiant e, saugyklą neužtenka techninės licenzijos, reikia ir visuomenės licenzijos leidimo. Ir todėl labai svarbu palaikyti ryšį su visuomenė. Labai svarbus e, šios veiklos elementas yra palaipsnis projektų kūrimas, palaipsniškumas. Turi būti e, sukurta galimybių priimti sprendimus įsibėgėjus procesui, įvertinus e, referencinius laikotarpius, e, ieškant įvairiausių alternatyvų arba netgi kartai sugrįžtant prie pačios pradžios, grįžtant atgal. E, kad įvertintume, ar sistema gerai veikia, reikia skaidrumo, reikia aiškiai apibriežti visų dalyvių vaidmenį ir atsakomybę ir visuomet reikėtų nepamiršti, kad yra svarbi visuomenės nuomonė. Pats procesas yra be galo svarbus ir e, mes manome, kad jis e, yra tiek pat reikšmingas, kaip ir įvertinimo veiklos e, rezultatai. Dabar diskutuojamas E, vienas svarbių klausimų ir aš manau, kad e, diskusijos tęsis, e, tai yra atliekų utilizavimas ir pakartotinis panaudojimas. Čia reikia ieškoti techninių priemonių atlieka, atliekas po kažkurio laiko išimti iš saugyklos Labai sunku tai padaryti, nes nėra kol kas nustatyta fiksuoto laiko tarpo, kiek tos atlikos galės būti, saugoti, galės būti saugomas, pavyzdžiui, po žeme arba po vandeniu. Ir todėl nuolat yra diskutuojama dėl to uh, atliekų išėmimo iš saugyklų ir jų pakartotinio panaudojimo. Ir egzistuoja nuomonė, kad techninis atliekų išėmimas iš saugyklų yra visuomet įmanomas, ypač kai kalbam apie geologinės saugyklas. E, jeigu grėžiniuose laikomos tokios atlikos, tai e, turbūt e, kitoks vertinimas būtų pateiktas. Tačiau suprantame, kad nėra vieno viskam tinkančio metodo. Reikia įvertinti aplinkybės kiekvienu atskiru atveju. Ir mes suprantame, kad laikomasi nuomonės, kad tas tos diskusijos dėl atliekų pakartotinio panaudojimo negali būti dėlsimo pateisinimas. O dabar perinu prie kitos svarbios studijos, kurią mes atlikome dėl požiūrio į partnerystę. Kai kurios valstybės yra sukūrusios tam tikrus partnerystės e, modelius dėl to, kaip būtų galima bendradarbiauti su regiono valstybėmis ar su visa Europos bendryje. Agentūra prie to labai ženkliai prisidėjo. Viena iš svarbiausių tokių partnerysnių e, pasiteisinimo prielaidų yra tam tikrų teisių ir galimybių suteikimas savivaldybėms ir bendruomenėms. Bet to bendruomenės turėtų e, norėti pritaikyti tokius partnerystės projektus. Bet taip pat joms turi būti suteikta galimybė pasitraukti iš tų partnerysčių ir projektų viename ar kitame etape, jeigu jos to nori. E, E, tokių partneriščių sukūrimui reikia tam tikrų paramos priemonių. Pirmiausia, bendrijos turi kalbėtis e, su mokslininkais ir agentūra ir mes e, suprantame, kad neretai trūksta žinių apie brandolinio atliekų saugomą. Todėl visuomenė turi būti šviečiama arba mūsų pačių darbuotojų, arba iš išorės pasamdytų specialistų. Reikia paaiškinti, kad šioje srityje galima netgi išvelgti papildomų socialinių ir papildomos socialinės ir ekonominės naudos ilgalaikių ir trumpalaikių laikotarpių. Norėčiau priminti, kad kitų metų spalio mėnesį Japonijoje įvyks mūsų organizuojama konferencija dėl geologinių saugyklų. Tokia konferencija vyksta kas trejus metus. Ir E, šios konferencijos tema iš esmės atspindi, e, kokios problemos iškyla, kuriant geologinės saugiklas. E, turim kalbėti apie valstybių nacionalinius įsipareigojimus ir regioninį ir valstybių masto pasitikėjimą tokiamis saugyklomis. Apibendrinamas galiu pasakyti, kad geologinis atliekų saugomas techniškai yra įmanomas ir jį galim pritaikyti įvairiausiose skirtingose geografinėse uh, sąlygose. E, dar egzistuoja tam tikrų iššūkių, kuriuos turime sureguliuoti galvodami apie ilgalaikį e, saugumą. Mes manome, kad pasikeimas technika jau iš esmės yra pasiektas, vadovaujantis tarptautiniu bendradarbiavimu. Pastebėjome, kad dabar jau yra sudėtingesnis sprendimų prieimimo mechanizmas taikomas ir nacionalinių, regioninių ir ypač vietos lygių. E, labai daug dabar yra kalbama apie atliekų išėmimą iš saugyklų ir pakartotinį panaudojimą. Ir pastebėjome, kad yra sukaupta labai daug patirties dėl to, kaip vietos ir regionų suinteresuotos pusės galėtų būti įtrauktos į mūsų projektus. Ir partnerystės yra vienas iš mūsų galimų darbo metodų. Ačiū uždėmesi. Darf mich äh, herzlich bedanken. Nuoširdžiai dėkoju kolegai už suteiktą informaciją. Ir dabar aš norėčiau suteikti žodį profesoriui Tomauskė, profesoriui iš Achano mokslo universiteto. Jisai vadovauja branduolinio kūro ciklo katedrai. Thank you, Mr. Oil. Ačiū, ponė Roili. Pradėsiu, kai tik tai pamatysiu savo skaidrės ekrane. Kalbėsiu apie Mm, kūro, atlikinio kūro perdirbimą kaip vieną iš alternatyvų šiandien, kalbant apie labai radioaktyvų panaudotą kūrą. Visų pirma, norėčiau pakalbėti šiek tiek apie tai, kuo mes užsimėme Achenė. Taip pat apie tai, kokia yra politinė valia ir politinė nuomonė dėl tokio kūro apdarojimo. Ir pristatysiu mūsų parengtą koncepciją, pakalbėsiu apie, po, apie studiją, kurią šiuo metu vykdome, vykd, vertindami tokios alternatyvos e, praktinės galimybės. Ir kalbėsiu apie Belgijos vykdomą transportavimo projektą pavadinimu Mira. Taigi visų pirma, ko, kokiais moksliniais tyrimais mes užsimame Achene. Nuo 2008 metų Acheno universitete veikia brandolinio kūro katedra. Mes ieškom novatoriškų gyvendinamų sprendimų visam um, brandolinio kūro ciklui. Ir šiuo metu pas mus dirba 25 darbuotojai, suskirstyti į keturias grupės. Achene taip pat veikia reaktorių saugumo, reaktorių technologijų institutas kuriam vadovauja mano kolega profesorius Alelain. Mūsų tyrimai sutelkti į kelias temą. Visų pirma, brandolinio kūro tiekimas ir jo laidojimas. Taip pat mes užsimame saugumo e, aspektų analizę, tyrėme golein, golein įrenginį esantį Vokietijoje, taip pat e, rengiame brandolinės energijos panaudojimo eksperimentinius projektus. Mes, pas mus yra galimybė siekti magistro laipsnio e, brandolinio saugumo inžinerijos srityje. Reikia studijuoti du metus Ir tokia galimybė jau yra, egzistuoja nuo šių metų spalio mėnesio. Kokios disciplinos dėstomos? brandolinio kūro ciklas, e, brandolinių įrenginių priežiūra ir saugumas, e, brandolinė fizika, brandolinė chemija, e, atliekų perdirbimo ir jų laidimo technologijos, taip pat kompiuterinės E, kompiuterinių matricų rengi, projektų rengimas, saugumo klausimo analizė ir radioaktyvių atliekų va, e, tvarkymas ir laidojimas. Mūsų tikslas yra parengti specialistus, kurie galėtų užtikrinti visą brandolinio kūro ciklo priežiūrą. Prieš tai buvo planuojama, kad Achenas ir Vestfalija turėtų tapti e, visiškai švarus, kad ten nebebūtų ir brandolinio kūro. Tačiau 2005 metais šie planai buvo pakeisti. Ir būtent todėl mm, e, atsirado tokios disciplinos. Perėsiu prie e, brandolinio kūro mm, apdorojimo tai vadinamos transmutacijos ir ką tai reiškia. Taigi pa pažiūrėkime, kas vyksta su nepanaudotu kūru. Tūkstantis kilogramų šviežio kūro. Jeigu e, kūras praturtintas e, plut, plutoniu 33 gramais, tuomet išsiskiria Mes turime 943 kg urano reaktoriuje, tačiau po e, trijų metų panaudojimo, po trijų metų to kūro naudojimo išlieka 8 kg grino brandolinio kūro. Tai, e, taip pat to kūro panaudojimo metu išsiskiria e, kitos medžiagos, aktinidai, Neptunijus ir kiti. E, Plutonis, kalbant apie plutonį ir kitus radio nukleidus, tai tai yra ilgalaikiai branduoliniai produktai ir jų, jie išlieka radioaktyvus milijonus metų. Taigi, iš tikrųjų, ar įmanoma tuos radionukleidus sunaikinti? Ir taip e, užtikrinti, ar, iš tikrųjų, ar galima juos saugoti labai ilgą laiką. E, čia matote procesus vykstančius per šimtą tūkstančių metų, kaip keičiasi skirtingų cheminių medžiagų toksiškumas ir, jų, ir kas su jomis vyksta. Ehm, čia pavaizduoti trys elementai, kurie išlieka radioaktyvus ilgą laiką - plutonijus, plutonis ir kitos Ir jeigu būtų įmanoma sunaikinti šituos radionukleidus, tai viskas sutrumpėtų iki tūkstančio metų. Kokia yra politinė situacija e, Vokietijoje ir kaip e, vertinamas, kaip vertinamos galimybės e, gal, galutinio, kaip, kaip vertinamos brandolinio panaudoto brandalinio laidojimo galimybės. Vidutiniškai radioaktyvus ir mažarai radioaktyvus panaudotas kuras yra saugoj, saugojamas e, saugyklose, kurios, e, kurias naudoti leidimas buvo išduotas 2002-aisiais. Jos dabar yra statomos ir jos turėtų būti, jų statyba turėtų būti užbaigta 2014-2015 metais. Kalbant apie labai radioaktyvų, e, labai radioaktyves atliekas, tokio, tokių atliekų saugyklos e, statymo galimybės dabar tyriamos ir tokia saugykla galėtų atsirasti anksčiausiai 2035 metais jei bus, jeigu, jei paaiškės, kad tai e, yra mm, protingas sprendimas, tačiau Gorlebenas susila, yra labai prieštaringų vertinimų susilaukianti, susilaukiantis renginys ir, ir gali būti, kad bus nuspręsta tą saugyklą e, statyti kitoje vietoje. E, Tačiau tuo tarpu galiu pasakyti, kad nėra e, saugyklos, kur šiuo metu kur būtų, kur būtų galima saugoti ir laudyti labai radioaktyves atliekas. Čia norėčiau aptarti e, atliek, skirtingas atliekų valdymo, atliekų tvarkymo strategijas. Dešinėje matote laiko skalę iki 10 milijonų metų tas laiko skalė rizikos, ką, kokia, su, apie kokią riziką kalbame. Jei nieko nedarytume, e, kalbu apie, galu, apie brandolinio kūro laidojimą, tai tuomet mums reikia žiūrėti į raudonąją kreivę. Jeigu plutonį ir uraną degintume, tuomet matote, kas vyktų, tai kas vyktų pavaizduota geltonoje kreivėje, o melina kreivė atspindi e, procesus, kurie vyktų, jeigu mes taikytume tą perdirbimo transmutacijos procesą ir naikintume radionukleidus. Ir mums pavyktų viską radioaktyvumą sumažinti bent dešimčia balų taikant tą perdirbimo arba transmutacijos procesą. Taigi, apie ką čia kalbame? Kaip sunaikinti labai tvarias ilgą laiką iš, išliekančias, gyvybing, gyvyb, išliekančias dalelės? Mums reikia, čia reikalingi neutronai, kurie sunaikintų e, tas gyvybingas dalelės. Tačiau e, čia mums reikalingas dalelių greitintuvas ir tos tie bra, ir protonai e, pasiektų tikslą, jo, jie atsimuštų į tikslą ir e, taip prasidėtų branduolių, nukleidų branduolių dalymasis, apie tai ir kalbėjau. Ir dalymosi proceso e, E, rezultatas yra toks, kad tos dalelės gyvuoja daug trumpiau arba jos iš karto žūna. Taigi transmutacijos galimybę tyriame, mąstydami apie galimybę pasitelkti vėsinimą dujomis. Toks sprendimas pasirinktas Belgijoje ir Prancūzijoje, apie tai pakalbėsiu vėliau. Uh, E, turime projekto, šiame projekte turime partnerių. Tai yra, jame dalyvauja Acheno institutas, e, mokslinio tyrimų institutas veikiantis Jūlyche ir Frankfurto institutas. Taigi mes plėtojame, mes bandome mm, sukurti greitintuvą, e, kuris būtų vėsinamas dujomis ir kurį galima būtų panaudoti transmutacijos tikslams. Tai yra taip, tas projektas vadinamas Agate. Ko mes siekime? Mes turime laikytis Vokietijoje taikomos brandolinės energijos pala, laipsniško atsisakymo politikos ir taip pat rengėme uh, galimybių vertinimo studiją. Ta studija pradėjome 2009 m. spalio mėnesį ir rezultatus jos paskelbsime kitų metų vasario mėnesį. Ir mūsų institutas turi įvairių, dirba su įvairiais partneriais, tačiau kadangi trūksa laiko, detaliau jų nepristatinėsiu svarbiausias mūsų studijos tikslas yra brandolinis kuras ir ar galima sukurti tokį greitintuvą, kuris galėtų aptarnauti tokį įrenginį. Taip pat, kalbant apie neutronų šaltinį, mums reikia e, parengti, išbandyti, sukurti tą taikinį, į kurį neutronai būtų nukreipiami. Ir tas projektas, Agatė projektas, e, skirtas e, labai radioaktyvių atliekų saugojimui. Tai galėtų būti tų atliekų saugojimo vienas sprendimų. Taigi, kaip atrodo tas reaktorius, kaip sukūriami neutronai. Jie yra nukreipti į taikinį Ir čia, kaip matote, kaip matote šis tai pasirenginys būtų apsaugotas, jis būtų apvalkale, nes viduje būtų kūro dalelės. Mes taikome savo darbę e, pažangės brandolinės brandolinės energijos sistemas. Ir pasitelkėme jau sukurtus pažangius sprendimus, pavyzdžiui, Astrid, kurį taiko prancūz, prancūzai. Taip pat yra, egzistuoja kitas Allegro projektas, kurį sukūrė Čekijos Respublika, Vengrija ir Slovakija. Taip pat yra Mira projektorius, e, reaktorius, dar vienas reaktorius, kuris mm, veikia ADS režimu. Ir yra dar vienas, tai yra ir toliau yra mūsų sistema, kurią mes kūrėme, kurios pagrindinis, e, kur, kur, pagrindinis tikslas ir pagrindinė veikla yra transmutacijos procesas. Jeigu Jeigu lygintume tas dvi sistemas, tai tuos du projektus, bandydami išsiaiškinti, kokie yra privalumai ir trūkumai, mira sistemos, e, mira projekto privalumai yra tai, kad e, e vesintuvas gali, e, gali toleruoti aukštesnę temperatūrą O Agatė mūsų projektų atveju e, vyksta paprastesnis e, e, radioaktyvių elementų neutralizavimas. Taip pat mūsų pasirinkti sprendimai užtikrins lankstesnį to taikinio lankstesnės taikinio, neutronų nutaikymo panaudojimo galimybės. Ir kuomet vėsinimas vyksta dujomis, mes galime labai tiksliai pasirinkti taikinį ir taip sudeginti tas ilgalaikės, labai, labai tvarias, labai gyvybingas dalelės. O tai aišku yra aktualu tolesni žingsniai. Sprendimų prieimimo procesas dėl Vokietijos dalyvavimo Mira projekte. Komet Belgijos atstovai pasikalb... buvo susitikimas tarp Belgijos ir Vokietijos vadovų ir buvo aptartas šis klausimas. Buvo nuspręsta, kad toliau kad šis projektas turi būti vykdomas ir kad tai gali būti vienas iš e, labai aktyvių atliekų saugojimo sprendimų. Toliau, išvados. E, brandolių dalymasis ir transmutacija, jeigu tie sprendimai pasiteisins, padės sumažinti e, labai radioaktyvių atlikų radioaktyvumą. Agatė galimybių studija ats, e, atskleis E, dujomis vėsinamų ADS įrenginių techninius, techninius reikalavimus ir bruožus. Taip pat e, reikia toliau atlikti mokslinius tyrimus, kad e, išsiaiškintume, koks yra to transmutacijos įrenginio techninės galimybės. Ir taip pat Mira Agate projektas gal, galėtų būti e, demonstracinis įrenginys. Ačiū uždėmesi. Äh, darf mich ganz herzlich bedanken. Nuoširdžiai dėkuoju už labai įdomią papildomą informaciją. Dabar baigdami pirmąją diskusiją norėtume išklausyti daktaro Apel nuomonės dėl geologinio saugomo. Prašom. Dėkui. Aš buvau paprašyti pakalbėti apie geologinį galutinio sandėlavimo teritorijų tinkamumą, atsižvelgiant į tam tikrus mokslinius kriterijus ir apie pasirinkimo principus. Akivaizdu, kad šitie aspektai tiesiogiai susiję pagal savo surinių, turinį su direktyva. Aš norėčiau paminėti kelius svarbiausius dalykus, o po to paminėsiu kai kurias konkrečias temas susijusias su saugumo normomis, kadangi reikia užtikrinti tinkamą saugumo lygį, užtikrinti taip pat sprendimo prieimo procesų skaidrumą, taip pat užtikrinti, kad ir suinteresuotos šalis be visuomenė dalyvautų šiuose procesuose. Jau paminėjus vien šitus svarbiausius aspektus, rodo, kad saugumo aspektai nėra vieninteliai lemiami, reikia galvoti ir apie visuomeniai svarbius aspektus, socialinius aspektus. Taigi aš laikysiuos tam tikros sekos savo pasisakymę ir kalbėsiu pakankamai bendrais bruožais, kadangi ES valstybėse narėse yra ieškoma ir pasitelkiami visiškai skirtingi sprendimai, bet to valstybėse narėse yra skirtingai pasirinkami tokie sprendimai politinėme ir visuomenės lygyje. Taigi kiekvienoje valstybėje yra svarbu pasirinkti tinkamiausią variantą pačiai valstybei. Norėčiau priminti dar kartą bendrais bruožais, kodėl šiandien yra siekime sandėliuoti arba laidoti geologinėse saugyklose. Pirmiausia, dėl to, kad atstumas tarp biosferos ir tų atliekų saugojimo vietų, vietos yra pakankamai didelis, taip pat labai svarbu, kad galima atriboti tų saugomų atliekų daromą poveikį nuo vandens telkinių, bet to geologiniai barjerai yra taip vadinamos pasyvios sistemos. Iš tos pasy, pasyvios sistemos negali būti remontuojamos, kaip nors techniškai prižiūrimos arba e, modifikuojamos. Galvan, galvojant apie bendruosius saugumo aspektus, kurių siekiama per trumpąjį laikotarpį galimybė užtikrinti ilgalaikį ar vidutinės trukmės stabilumą, pasitelkiant geologinius barjerus tam tikrose teritorijose, galima vis dėlto įrodyti geologinio saugojimo privalumus, atlikus tam tikrą techninį stebėjimą ir pasirinkti patį tinkamiausią pagal kaštus sprendimą. Šiaip jau labai anksti buvo pasirinktas kelias geologinėse gelmėse saugoti radio, radiologinės e, atliekas. Tačiau geologinis saugojimas turi ir tam tikrų trūkumų, kadangi reikia atsižvelgti į labai ilgą laikotarpį, bet to reikia turėti omenyje, kad ir e, tos radioaktyvės atlikos ir nepanaudotos, nesudegusios radioaktyvinios medžiagos gali būti aktyvios iki milijonų metų. Trūkumai yra susiję ir su tuo, kad per tokį ilgą laikotarpį sunku užtikrinti tolygų stebėjimą, kontrolę. Taip pat nei remontas, nei eksploatacinė priežiūra negali būti ištik, užtikrinama iš anksto tokiam ilgam laikotarpiui ir todėl šie sprendimai nėra tvarūs, galvojant apie ilgalaikę perspektyvą. Taigi atsižvelgiant į ilgą laikotarpį ir į problemos sudėtingumą, labai svarbu įrodyti, kad toks pasirinkimas yra tinkamas, bent jau moksliškais principais vadovaujantis, to kol kas padaryti negalima, kadangi bet kokia informacija dar nėra baigtinė, nėra galutinė. Todėl išlieka tam tikras neužtikrintumas, tam tikrų abejonių, o tai reiškia, kad apskritai galima pasirinkti netinkamą sprendimą ir jeigu taip atsitiktų, tai tos klaidos ištaisyti būtų beveik neįmanoma. Taigi, tie, kas domė, domėsi radioaktyvių atliekų saugojimu ir sandėliavimu, yra suinteresuotas pasirinkti kuo tvirtesnę, patvaresnę sistemą ir kad uh, tas pasirinktas variantas galėtų tikti ilgesniam laikotarpiui. Tačiau visuomeniai, ypač tai visuomenės daliai, kuri tiesiogiai susijusi su konkrečia saugojimo vieta, labai rūpi šie klausimai ir todėl yra ieškoma įvairiausių variantų E, būtent siekiama konsultuoti su visuomenė tam tikroje saugojimo teritorijoje ir mėginama supažindinti gyventojus su pasirinktos sistemos privalumais. Aš nenorėčiau konkrečiai kalbėti apie detalės, tačiau vis dėlto reikėtų pasakyti, kad tarp ilgalaikio saugojimo ir noro, kad dalis, bent jau dalis tų saugomų atliekų būtų iškelta kada nors iš tam tikros teritorijos, šioje srityje yra tiesiog įgimtas konfliktas. Todėl jau seniai vyksta diskusijos tarp profesionalų, technikos specialistų. Šeštajame, septintajame dešimtmetį buvo bandoma suformuoluoti strategijas, pagal kurias radioaktyvios atlikos turėtų būti saugomas pagal moderniausias strategijas. Aštuntajame, devintajame praėjusio šimtmečio dešimtmečiuose buvo pradėta ieškoti įvairiausių techninių mokslinių parametrų siekiant pasirinkti tinkamiausią teritoriją arba atliekų saugojimo vietą. Dėl to užtruko tų programų įgyvendinimas ir kartais tokios programos tiesiog sužlugo, nebuvo gyveninot apskritai. Be to atsakingos institucijos turėjo atsižvelgti į gyventojų argumentus, į jų baimės ir abejonės ir dėl to turėjo pasirinkti kitas vietas ir dėl to diskusijų metu išryškėjo būtinybė atsižvelgti ir į gyventojų uh, E, abejonės gyventojų gyvenančių tam tikroje teritorijoje abejonės ir taip pat turėjo atsižvelgti ir į e, etinius moralinius principus. 90-metyje šios diskusijos tęsiasi ir nuo to laiko ginčiai atsižvelgiant į socialinius ir etinius aspektus, yra viena pagrindinių temų bet kurioje diskusijoje. Šiandien jau tokių diskusijų nebevyksta, jeigu apskritai neminimi tokie žodžiai arba terminai, kai visuomenės įtraukimas, skaidrumas ir taip toliau paskutinėme praėjusio amžiaus dešimtmetyje buvo tiesiog numatytos konkrečios gyventojų įtraukimo į pasirinkimo e, vietos diskusijas ir nuo 2000 metų tarptautinės institucijos, apie jas kai ką tikriausiai esate girdėję, dėja, ėmėsi šios aktualios temos Galėčiau paminėti įvairiausių Europos komisijos mokslo tyrimų projektų. Vienas tokių buvo įgyvendas 2000-2009 metais, tai yra kovam projektas, tai yra bendruomenių atliekų tvarkymo projektas, pagal kurį bendruomenių atstovai buvo aktyviai įtraukiami į saugojimo vietų paieškas Svarbiausias dalykas šioje diskusijoje buvo labai ankstyvame etape, dar tik pasirenkant atliekų saugojimo strategiją, įtraukti gyventojus į diskusijas net tuo metu, kai visuomet dar netgi nėra informuota apie galimą jų teritorijoje statomą saugyklą. Taigi labai svarbu gyventojus anksti informuoti apie tai, kad ateityje gali jų kaiminystėje atsirasti tokia e, saugojimo, atliekų saugojimo teritorija. Aš kalbėjau, kad diskusijos vyko ir rutuliojosi kelis dešimtmečius ir todėl norėčiau paminėti, kaip atskiros visuomenės grupės vertina tam tikrus aspektus pateiksiu informaciją iš apklausos, kuri buvo atlikta 2001 metais. Šioje apklausoje buvo teiraujamis apie požiūrį į galutinį radioaktyvių medžiagų saugojimą. Gyventojai tas saugyklas patį saugojimo procesą supranta kaip labai svarbu. 76 procentai palankiai vertina tokią laidojimo, saugojimo galimybė, tačiau jeigu yra paklausima, kaip gyventojai vertina tokią saugyklą savo kaiminystėje, tai dauguma, apie 80 procentų gyventojų pasako, kad jie nenorėtų tokios kaiminystės. Taigi pasirinkimo galimybės yra labai nedidelės ir todėl reikia daug į, nuveikti didžiulį įtikinamai informacinį darbą. Taigi, konsultuotis su visuomenė labai svarbu iš anksto ir būtina atsižvelgti į visuomenės uh, požiūrį. Taigi 80 procentų mano, kad jų sveikatai ir aplinkai gali tekti patirti tam tikrą žalį. Taip pat visuomenės atstovai teigia, kad jie norėtų būti įtraukti į sprendimų prieimimo procesą. 36-37 procentai gyventojų pageidautų biologinio sandėliavimo arba laidojimo. Tačiau didžiulė dalis gyventojų pasisako prieš tokią saugojimo galimybę, nevyriausybinės organizacijos dažnai laikosi nuomonės, kuri yra suformuota visuomenės. Aš norėčiau informuoti apie gyventojų poreikius inform, pageidavimus, kurie buvo suformuoluoti atlikus atitinkamą tyrimą. Tai yra, buvo klausima, į ką reikia atsižvelgti, rengiant tokius projektus, kiek išsamei turi būti visuomenė informuota ir kiek ji turėtų būti įtraukta į sprendimų primo procesą. Atsakymas yra toks, kad gyventojai norėtų skirtingai būti įtraukti į tą sprendimų prieimimo procesą. Taip pat e, šios apklausos dalyviai numatė ir galimybę vetuoti tam tikrą variantą arba sprendimo galimybę. Kokią įtaką visuomenės nuomonė daro pasirinkant atitinkamą teritoriją arba saugyklą tam tikroje vietoje. Šiandien diskusijų metu labai svarbu įrodyti, kad galutinis saugojimas arba strategija, kuri pasirenkama, yra pati saugiausia. Reikia įrodyti, kad tos šalies sąlygomis konkretus variantas yra pats tinkamiausias ir saugiausias. Taigi reikia atsižvelgti į asmenų piliečių poreikį išlikti saugiais Ir, žinoma, reikia pasakyti, kad ankstyvoje projekto fazėje labai e, sunku įtraukti visuomenės atstovus į diskusiją, kadangi pirmą reikia sukurti taisyklės, principus ir užtikrinti, kad tam tikroje teritorijoje tikrai bus e, kuriama saugykla. Taigi reikia įdėti daug pastangų, kad būtų atsižvelgta ir į, į regioninį išsivystimą tam tikroje šalies teritorijoje. Baigiant, norėčiau pasakyti, kas išriškėja iš skirtingų interesų, iš nuomonių, apklausų ir kokių pasiekmių tai gali turėti priimant sprendimą iškyla klausimas, kaip apibendrinti techninius ir netechninius socialinius aspektus. Metodologiniu požiūriu tai labai sudėtinga padaryti, kadangi ir ateityje dar reikės nuveikti daug darbo, sprendžiant šį konfliktą, galvojant apie platesnį galutinį tikslą, reikia pabandyti išaiškinti, kokia nauda būtų pasirenkant saugyklą tam tikro teritorijoje ne tik tai tos konkrečios teritorijos piliečiams, bet ir visai šaliai. Nesuderinant šių dviejų interesų nebus pasistumėta į priekį. Svarbiausias principas turėtų būti toks. Reikėtų pirmiausia sakyti, kad saugumas yra svarbiausias dalykas. Įgyveninant šį principą bus galima gyventojus įtikinti pateikiant konkrečius saugumo argumentus, tačiau vis dėlto įtikinti, kad jie pritartų tokiai saugykliai jų kaiminystėje. Galbūt lengviausia būtų juos įtikinti po to, kai yra pasirinktos procedūros, nurodant, kad jos atitiks visus jų lūkesčius ir išsklaidys abejonės. Saugumui teikiamas prioritetas galės būti įrodytas tik tuo atveju, jeigu bus pateikiami kiti pakankamai solidus argumentai. Nu, šiomis mintimis norėčiau baigti savo pranešimą. Aš nemanau, kad aš nupiešiau situaciją be perspektyvos. Yra tam tikrų galimybių, yra įvairiausių principų, pagal kuriuos galima e, tinkamai pasirinkti sandėliavimo vietas, laidojimo vietas, galima taip pat inicijuoti sprendimų prieimimų procesus, kurie atitinka bendruosius saugumo reikalavimus ir taip pat atliepia gyventojų lūkesčiams. Ähm, auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Taip pat norėčiau padėkoti ir jums. Taigi, aptarėme pirmasias mūsų darbo tvarkės temas. Dabar aš suteiksiu progą kolegoms pateikti papildomas informacijos arba pateikti klausimų. Kolega Kalas kalbės pirmiausias. Aš norėčiau, kad kuo konkrečiau formuluotumėt klausimus, tada gausite konkretesnį atsakymą. Kalas. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους... Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir kalbėtojams, kurie sutikė galimybę, kurie pasidalino labai įdomią ir naudingą informaciją susijusią su mūsų darbu čia. Noriu užduoti štai kokį klausimą, pirmininkė. net vertinant viską iš optimistiškiausio požiūrio ir atsižvelgiant tai, į tai, ką ponas Tomauskė pristatė galimy, apie galimybę e, ats, užtikrinti, kad atliekos e, nebebūtų radioaktyvios. Laikotarpis, apie kurį kalbame, yra tūkstantis metų, o jau nebe šimtai milijonų metų. Taip pat išgirdome kitą pasiūlymą saugojimą, atsiprašau, laidojimą giluminiuose sluoksniuose, giluminį laidojimą. Ir atsižvelgiant į visą dabar turimą informaciją, reikia pamastyti, ar mes galime toliau mm, viską plėtoti tokia pat sparta, nelėtinti tempo pasaulyje, nes 2025-aisiais pasaulyje bus 8 milijardai gyventojų, kadangi jų skaičius labai sparčiai auga pietričių Azijoje kitose Azijos regionuose ir elektros poreikis išauks ir bendrai e, žmonijos e, energetiniai poreikiai išauks. Taip pat kalbant apie tai, kad alternatyvių energijos šaltinių tyrimas vyksta plėtokai, brandolinė energija bus vieninteliu sprendimu, nors brandolinė energija vertinama labai kontroversiškai, yra, daugy, yra labai daug konservatyvių nuomonių. Bilas Geitsas užsipuolė altern, galimybę pasin, pasitelkti alternatyvius energijos šaltinius nes e, iš alternatyvių energijos šaltinių tenkintume tik 10-12 mūsų savo energetinių poreikių. Bilas Geitsas e, kalbėjo apie padėtį šioje srityje, bei taip pat pateikė, pa, pasakė, kad galėtų finansuoti uh, tyrimus, plėtojant kitokių alternatyvių energijos šaltinių tyrimus. Taigi noriu paklausti jūsų apie tai ir atsižvelgiant į apie tyrimus, kurie apimtų ir brandolinės energijos tyrimus. Ir atsižvelgiant į dabartinius pasaulio augimo tempus, kokie kokia rizika, kokia grėsmė mums iškils ateityje Europoje, Šiaurės Amerikoje. Atsižvelgiant į dabartinės galimybės ir į tai, kad mes turime spręsti kai kurios labai rimtus klausimus norėčiau paklausti kolegos Tomauske. Tie transmutacijos reaktoriai, kiek jie yra išplėtoti pasaulyje. Pavyzdžiui, Belgijoje aš nieko negirdėjau apie tokių reaktorių kūrimą. Ar jie yra brangus, kas juos uh, finansuoja ir apskritai ar tikslinga branduolinėse valstybėse galvoti jau apie tokių atliekų tvarkymo strategijas. Taip pat ponui Riotė ir Apel norėčiau pateikti klausimą. Taip apie sodrinimą, kuris, kuris yra minimas e, minėtoje direktyvoje. Būtent norėčiau paklausti apie tas valstybės, kurios mano, kad giluminis geologinis sauginim, saugojimas yra pats tinkamiausias variantas variantas. Taigi, kas su kuo susitarė, kas pritarė, kad tai yra tinkamiausias variantas ir ponas Rijote, jūs kalbėjote apie tai, kad reikia gauti ir taip vadinamą socialinę licenciją arba socialinį gyventojų pritarimą. O galbūt tas susitarimas tiesiog įvyko ne atsižvelgus į visuomonės nuomonę. Taip pat norėčiau pasiteirausti, trauti, kuriuose valstybėse sprendimas saugoti žemės gelmėse jau yra įgyvendinamas arba greitai bus įgyvendinamas kaip projektas. Kur stringa tokios procedūros, tokiose valstybėse. Ir taip pat norėčiau grįžti prie pono Apel minėtos sudėtingos temos. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra tam tikrų nuomonių tiesiog perkelti saugomas e, brandolinės atlikas iš tam tikros teritorijos ase. Dėkoju, dėkoju. Aš taip pat norėčiau pridurti savo klausimą kolegai Tomauskė. Pone Amsk klausė apie dabartinę padėtį. Profesorio Tomauskė, kokie galėtų būti terminai, galvojant apie šiuos konkrečius projektus, kada ko būtų galima tikėtis artimiausių metų? Kolega Hercogas nori pateikti klausimą. Organizacija. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad suringėte tokį klausimą. Manau, kad jis vyksta pačiu laiku. Porą klausimų turiu. Pirmiausia klausimas ponui Tomauskė. Visi jūsų paminėti projektai įeina į IS release ir mes nežinome, kada uh, E, gausime rezultatus, o iš tiesų laikas čia yra labai svarbus. Europos parlamentas yra nekartą sakęs, kad e, mokslininkai turi kuo greičiau veikti, bet atrodo, kad įgėdinimo fazė vyksta labai lietai. Manau, kad prireiks dešimtmečio, kad padarytume pažangą. Turiu bendrą klausimą kalbėtojams. Kai kalbam apie labai e, radioaktyvių atliekų tvarkymą ir jų koncentravimą, turbūt e, vienas iš pagrindinių klausimų yra tai, kad e, būtina užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė darytų pati tai. O galbūt galima tai padaryti. sumažinant brandalinių atliekų skaičių. Uh, Nes problemos kyla dėl to, kad dauguma valstybių narių naudoja e, brandolinę energiją elektrai gaminti. Kaip Jūs manote, optimaliausiai būtų galima e, e, sutvarkyti tas atlikas Europoje, nes didžiausia problema yra sprendimų priimimo procedūras. Energetika yra valstybių narių kompetencijos rytis ir jeigu valstybės narės čia kažką daro ne taip, mes turim keisti sprendimų priimimo procesą. Klausimas pirmam kalbėtojui. Gerai yra vykdyti mokslinius tyrimus vietos, regioninių, nacionalinių lygių, bet kai tik pradedam judėti iš vienos valstybės narės į kitą, iškart suprantame, kad sprendimų prieimimo procedūrą reikia priderinti skirtingoms valstybėms narėms. Ir be to reikia atlikti deramus visuomenės nuomonės tyrimus. Kaip jūsų nuomonė šią problemą galima išspręsti, nes man atrodo, kad e, labai radioaktyvių atliekų požiūrių e, tai yra pati aktualiausia problema. Brezina. Duchou otázku částečně se na to zeptala už paní Rebeka Harms. Turiu labai paprastą klausimą. Rebeka Harms jau iš dalies tą patį klausimą pateikė. Ar jūs galėtumėt, vadovaudamasi tokiais mok padarytais moksliniais tyrimais, jau maždaug išmatuoti, kiek kainuoja, pavyzdžiui, vienos tonos brandolinio atliekų perdirbimas? transmutavimo būtų, kad būtų galima atsikratyti aktyviausių e, niuklidų. Ar galėtumėt atlikti ekonominį įvertinimą, vadovaudamas iš šiuo tyrimu? Kitaip tariant, kokia finansinė našta bus uždėta išaugus e, elektros kainoms? Ar turite tokių skaičiavimų? Danke, Frau Jordan Cisli. Hvala lepa Ehm, predsednik, in hvala za zelo zanimive. Ačiū pirmininkė, ačiū už tokius įdomius pasisakymus. Manau, kad Europoje ir bendrai pasaulyje susidurėme su paradoksu, kai kalbam apie didžiausius iššūkius, tokius kaip klimato kaita, socialinės sistemos. Tas pats pasakytina ir apie brandolinį energetiką ir brandolinio atliekų tvarkymą. Žmonės tiksliai žino, kas turi būti padaryta Žmonės reikalauja, kad vyriausybės ir politikai tą darytų. Tačiau tuo pat metu jie tikisi, kad iš tiesų e, tos saugyklos nebus įsteigtos. Pasižvelgime, kas vyksta elektros e, rinkoje. Perkam didžiulius automobilius, per daug kaitinam e, gyvenamąjį būstą, paliekam įjungtus įvairiausius elektros įrenginius, elektros šviesos neišjunginėjom ir prašom, kad politikai imtųsi veiksmų Manau, kad tai yra paradoksas, su kuriuo reikia susidoroti. Kažką reikia veikti ir akademikai, ir pramonininkai, ir politikai turi pradėti rimčiau kalbėti apie šias problemas. Neturėtume galvoti tik tai, kaip e, pasirinkti žmonėms primtinas formuluotės. Turėtume užsitikrinti, kad žmonės patys E, pradėtų spręsti šias problemas. Pats laikas patiems žmonėms suvokti, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta aplink mus. Reikia, aišku, pagalvoti apie tai, kaip sprendimai galėtų būti efektyviau priimami šiais rimtais klausimais, kaip galėtume įtraukti daugiau dalyvių sprendimų prieimimą. Būtina pasvarsyti apie elektros gamybos standartus, apie galimus energijos šaltinius ir e, garantijas saugiai e, uždaryti brandolinės elektrinės ir saugoti radioaktyves atliekas. Kaip ir anksčiau kalbėjusiai, aš norėčiau daugiau sužinoti apie e, transmutaciją, kada ta procedūra taps e, komerciškai racionali ir kokie yra didžiausi kliuviniai e, - kompetencijos toka, pinigų toka ar kas nors kitas. E, pone Tomauske, jūs taip pat paminėjote, kad reiks dar maždaug 20 metų. Manau, kad reikėtų stengtis, kad tai vyktų anksčiau. Reikia pasirūpinti ir labai radioaktyvimis atlikomis greičiau. Jeigu 20 metų reikės investuoti į mokslinius tyrimus, tai kils klausimas, tai kasgi investuos, kas tieks pinigus. Privatus sektorius to tikrai nedarys, nes e, labai radioaktyvios atlikos kažkur turės būti patalpintos. Tai yra labai didelė našta valstybių biudžetams. Norėčiau, kad jūs atsakytumėt man iš šį klausimą. Rebekos Harms pateiktas klausimas um, išprovokavo štai kokią mintį. E, transmutacija leidžia brandolinės atliekas mums e, traktuoti taip pat kaip kitas atliekas. Tai yra tam, tikru, e, tam tikras atliekų perdirbimas. O kaip bus su valstybėmis, kurios neturi geologinių sąlygų e, geologinės saugiklas įkurti? yra galima sukurti regioninės iniciatyvas. Šio požiūrio aš prisimenu e, vidurio Europos valstybėse buvo e, paskelbtos panašios iniciatyvos mažiau prieš 15 metų. Viskas atrodė puiku, kol vyko diskusijos, tačiau kai buvo paklausta, kur tokios e, geologinės saugyklos turėtų būti įsteigtos, viskas užstrigo. Ir dabar turėčiau labiau komentarą negu klausimą pabaigai. Pone Apple, jūs paminėjote, kad sauga yra visų svarbiausia. Visiškai su tuo sutinku. Ne tik kalbant apie atliekų e, saugojimą, bet ir apie brandolinių jėgainių eksploatavimą. Ar jūs nemanote, kad iš tiesų mes e, darome visai ką kitą? Mes. E, E, pradedame galvoti apie tai, kaip svarbu, kad visuomenė sutiktų su tokių saugyklų e, vietovių parinkimu. Ir pagal dabartinę sistemą priimtinumas visuomenė yra svarbiausia ir tik tai, kas, su kuo sutinka visuomenė, gali būti įgyvendinta. Ir man susidaro įspūdis, kad šiuo atveju ekspertų nuomonės praranda savo svorį. Übersetzung, wenn nicht mehr. Also würde jetzt mal bitten, dass wir versuchen. Äh, Dabar pasiūlyčiau atsakyti į klausimus. Ta pačia eilės tvarka siūlyčiau atsakyti į klausimus. Ponas Apel, aš atsakysiu į ponios Hams klausimus. Pirmasis klausimas buvo susijęs su tuo, kokiuose valstybėse yra susitarta dėl galutinio radioaktyvių e, atliekų saugojimo. Viskas, žinoma, priklauso nuo to, ko klausime apie susitarimą. Vienas dalykas yra galutinis saugojimas, kitas dalykas yra tam tikrų nuomonių modifikavimas. Žinoma, ne visada yra pasiekiamas galutinis susitarimas, tačiau dažniausiai pritarimas gaunamas tada ir tose valstybėse, kai yra pritarima procedūroms, kai žmonės tiesiog supranta, kad jų nuomonės atsiklausima. Taigi, tarp pritargrimo strategijai ir pritarimo procedūroms turi būti surasta pusiausvyra. Tai pasakyta apie tuos asmenis gyventojus, kurie nėra e, profesionalai ir kurie nėra tiesiogiai susiję su konkrečia problema, tačiau tiesiog disk, disk, dalyvauja diskusijoje kaip e, pašaliečiai atsakant į klausimą, kuriuose valstybėse pasiekta daugiausiai pažangos. Pirmiausia, reikėtų atsakyti į klausimą, kokiame procedūrų prieimimo etape dabar yra viena arba kita valstybė. Pavyzdžiui, kalbant apie Vokietiją, mes esam pasistumėję pakankamai toli. Pavyzdžiui, pasirengant konkrečią saugyklą tam tikroje teritorijoje. Svarbiau yra, kaip yra elgiamasi numatant tam tikrus konkrečius etapus. Ir svarbu, kad tuose procesuose būtų siekiama konkrečios strategijos arba galutinio tikslo Apie Junktinės Amerikos valstybės aš nekalbėsiu, kadangi jos laikosi kitokių principų, tačiau Europoje dažniausiai yra taikomas taip vadinamas šveicariškasis modelis, ypač kai kalbama apie aukštos radiacijos atliekas. Aš kalbėjau apie devintąjį ir dešimtąjį dešimtmečius, kai pritrūkdavo gyventojų pritarimo arba gyventojų atstovų pritarimu, tuomet kompetentingi ministrai buvo priversti 10-ame dešimtmetyje pradėti plačią diskusiją nacionaliniu mastu dėl radioaktyvių medžiagų saugojimo vietos. Po to buvo įsteigta ekspertų darbo grupė, kuriai buvo suformuluotas labai aiškus tikslas užtikrinti, kad visi saugumo parametrai, saugumo tikslai būtų įgyvendinti taip, kaip pageidauja e, ekspertai, tačiau kad kartu būtų atsižvelgta ir į gyventojų lūkesčius. Taigi buvo parengtas pasiūlymas, kuris įgavo atitinkamą teisinę įstatymo formą ir pagal tą įstatymą buvo pasirinktas, pasirinkta konkrečia teritorija saugyklai e, statyti. Taigi visuose lygmenyse vyko diskusijos ir įtraukti ir gyventojai, ne tik konkrečioje teritorijoje, bet ir atsiklausta gyventojų kaiminėse teritorijose nuomonėse. Nuomonės. Panašiai Skandinavijoje buvo pradėti atitinkami procesai, Švedijoje ir Suomijoje jie vyko ir jų pabaigoje buvo pasiekta konkrečių rezultatų. Švedijoje buvo numatyta ir veto teisė, kitose valstybėse tokios teisės nėra numatyta. Šveicarijoje kurį laiką įgaliojo, dabar jie yra atšaukta. Taigi procesai yra labai ilgi, įtraukiant visuomenę į sprendimų prieimimo procesus. Tai pasakytina apie Švediją, kaip ten bebūtų, susiformavo tam tikras diskursas, tam tikra bendravimo forma su visuomenė. Dėl trečiojo klausimo, dėl e, atliekų atpažinimo ir jų perkelimo į kitą teritoriją. Aš pamiršau klausimo esmę. Aš klausiau, kaip šiuo metu vykdomos procedūros, kaip politiškai planuojamas e, tų naujų saugyklų steigimas ir kaip grįžtama prie ankstesnių saugyklų, kaip yra, kaip yra galvojama apie 120 tūkstančių tonų laikinai saugojimų mokslinių tyrimų laboratorijose ir saugyklose perkeliamas į kitas teritorijas. Vokietijoje yra reikalaujama, kad cisternos, kuriuose yra saugomos laikinai radioaktyvios medžiagas, bent 500 metų galiu, galėtų būti eksploatuojamos. Šveicarijoje elgiamasi kiek kitaip. Čia yra pasirinktas mišrus variantas ir siekiama siekiama tik tam tikram laikui, galbūt kol kas ne konkrečiam laikui užtikrinti radioaktyvų psichoaktyvių medžiagų saugojimą. Taip pat yra numatomos galimybės užtikrinti prieigą prie jau saugomų atliekų, žinoma, atsižvelgiant į tai, ar visuomenė turi galimybės, galimybių galvoti apie tokių atlikų perkelimą. Visuomenė, žinoma, dalyvavo šiuose procesuose, visuomenė pati turi nuspręsti, kada toks laikino saugojimo laikas baigėsi ir kada tas atlikas jau reikia laidoti galutinai. Yra numatyta įrengti galutinio laidojimo vietas ir su visuomenės pritarimu perkelti dalį laikinai saugomų atliekų į šias saugyklas Skandinavijoje, vadovaujamas kitų principų, tai yra pirmas suteikiamas dėmesys į pavyzdinio demonstracinio pobūdžio galutinio laidojimo saugyklas, siekiant parodyti, kaip minėjo kolega Rijotė, siekiant parodyti, kad tam tikrais atvejais, tam tikromis aplinkybėmis gali tekti perkelti atlikas į kitas saugyklas. Taigi apskritai galimybė perkelti atlikas į kitas saugyklas egzistuoja, apie tai yra diskutuojama, tačiau kiekvienoje visuomenėje nėra ta diskusija pasistumėjusi taip toli, kad būtų galima pateikti galutinį variantą. Pone Hercog teiravosi taip pat, ar mažos valstybės turėtų ieškoti savo tinkamo radioaktyvių medžiagų saugojimo ir tvarkymo e, variantų, ar nereikėtų pagalvoti apie bendrus sprendimus. Aš, kuriam labai rūpi saugumo klausimai ir kuris galvoja apie kiekvienos saugyklos e, priimtinumą visuomeniai, kuris teikia pirmenybę e, laisvanoriškumo principui, pasirinkimo principui, mano manimu, tokio principo reikėtų laikytis, tačiau būtų labai sunku įtikinti kitus, kad mažoji valstybė, kuri gamina elektros energiją naudodama brandolinę energiją, negalėtų saugoti šitų atliekų savo šalyje. Labai sunku būtų įtikinti kitos šalies piliečius. Pone Jordan atkreipė dėmesį į konfliktą tarp socialinio pritarimo ir taip techninių reikalavimų. Žinoma, techniniai aspektai visuomet turi būti pateikiami diskusijos metu, tačiau dėl šio konflikto aš negalėčiau pasiūlyti galutinio varianto, kadangi valstybėse konkrečios sąlygos yra labai skirtingos, tačiau mano manimu vis dėlto reikėtų vadovautis principu, kad saugumas turi būti svarbiausias dalykas, kitaip nebūtų įmanoma prilaukti, sulaukti uh, piliečių pritarimo ir, žinoma, atsižvelgti reikėtų į valstybės ypatumus. Ponas Apel atrodo atsakė į visus svarbiausius klausimus, klausimus, kurie sprendžiami Enėje veikloje, ieškant visuomenės pritarimo ko gero reikėtų pasitelkti Švedijos, Vokietijos, Šveicarijos, galbūt ir Kanados uh, principus. Kanada su, sukūrė visiškai naują galutinio saugojimo programą, pagrindinius jos principus. Ir tie principai numato, kad uh, būtina labai išsamei informuoti Kanados visuomenę, tai daroma jau per pastaruosius dviejus metus ir atrodo, kad vykdant tokią kampaniją galima pasiekti visuomenės pritarimo. Švedija, Suomija, Prancūzija galbūt galėtų būti tos artimiausios valstybės, kurios rodo, kaip ir kokios pažangos galima pasiekti ir kokių tikslų galima <clears throat> pasiekti laikantis tam tikrų procedūrų. <clears throat> Švedijoje, Suomijoje, Prancūzijoje per artimiausią dešimtmetį bus priimti ir atitinkami įstatymai dėl galimybės perkelti atlikas į kitas saugyklas. Tai yra reglamentuota kai kuriuose valstybėse, patiksinant, kokių priemonių reikia imtis. Tačiau čia dar nėra galutinai apsispręsta. Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra reikalaujama, kad šita perkelimo galimybė būtų užfiksuota atitinkamuose įstatymuose iki 2013 metų prieš primant įstatymą numatyta Prancūzijoje vykdyti diskusijas su visuomenė. Dėl e, regioninių nuo lygmens dėl regioninių saugyklų Labai sunku atsakyti į šį klausimą, kadangi problemos tiesiog uh, uh, dvigubėja, kadangi reikia užsitikrinti visuomenės pritarimą, atsižvelgti į konkrečius techninius aspektus. Žinoma, labai svarbu atsižvelgti į jau įgyvendintus projektus, ypač jeigu jiems pritarė visuomenė dėl galimybės valstybėse, kuriuose nedaug naudojama brandolinės energijos gaminti elektros energiją, pavyzdžiui, kaip e, Suomijoje, kuri turi keturis reaktorius, dabar yra gaminamas penktasis reaktorius. Žinoma, reikia pagalvoti, ar būtina tokiuose valstybėse steigti galutinio saugojimo saugyklas. Kitas dalykas, turint omenyje Šveicariją, dar ir toliau yra diskutuojama apie regioninio nes e, saugyklas, tačiau yra ir toliau plėtojamos saugyklos konkrečioje atominių elektrinių teritorijoje. Taigi buvo paminėtas vienas iš svarbiausių principų, tai yra saugumas, tačiau visada reikia išsiaiškinti, kokio lygio saugumas yra pakankamas. Į šį klausimą sunku atsakyti, sunku atsakyti, kaip saugu bus laidoti arba saugoti radio, e, e, rad, e, branduolinę kūrą po šimtų arba netgi po milijonų metų. Griežtant prie kalas klausimo dėl alternatyvių energijos šaltinių. Šioje diskusijoje labai svarbu matyti visą sistemą, visą energetikos, energijos šaltinių sistemą. Todėl galvojant apie atominę energetiką reikia atsižvelgti ir į ekonomikos ūkio interesus, kadangi daugelį valstybė jau yra pasirinktas e, kelias atsisakyti atominės energetikos ir tiesiog sustabdyti e, atominės elektrinės. Dabar norėčiau paprašyti kolegos Tumausko atsakyti į klausimus dėl transmutacijos, kokiame etape esame, kiek tai trunka ir kiek visą tai gali kainuoti ir kas yra potencialus finansuotojai. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad mes turime atskirti e, atskirimo ir perdirbimo, performavimo, transmutacijos procesus. Čia laikomasi svarbiausio principo, kad e, plutonijos ir kiti nuklidai turi būti atskirti ir siekti, kad būtų sumažintas radiacijos lygis. Šitie procesai dabar yra atliekami, dabar perinama į kitą etapą, galvojama apie techninį pritaikymą Pavyzdžiui, prancūzai jau, mano vertimu, yra labiausiai pasistumėję į priekį ir šioje šalyje jau kilogramų lygmenių gali eliminuoti radioaktyves medžiagas iš atliekų po 2015 metų iki 2020 metų tikimasi dar daugiau pažangos. O kalbant apie transmutaciją, reikėtų atsižvelgti į fizi fizikinius procesus. Dar reikia nuveikti daug papildomo darbo, yra daug dalykų, reiškinių, kurėtume išsiaiškinti, kad galėtume toliau eksploatuoti reaktorius, labai svarbu išsiaiškinti neutronų poveikį aktimidams. Taigi reikia išsiaiškinti keletą klausimų. Tai yra, kaip pereiti nuo technologijų iki mažiausių aktimidų deginimo. Šitas procesas vyksta taip, kad pradedama deginti mažiausius aktimidus ir po to yra suformu, suformuojami oksidų mišiniai ir po to yra yra pajungiami degikliai. Tai ilgalaikis procesas reikalaujantis ilgesnio pasirengimo darbo, kadangi čia susidurime su fizikiniais procesais ir siekime nulinio energijos spinduliavimo koficijanto. Šiuo metu elektrinės e, užtikrina 100-150 MW galingumą, o Belgija, pavyzdžiui, minėjo, kad 50 procentų yra pasirengusi finansuoti tokį projektą, tikimasi ir kitų valstybių finansinio indėlio. Reikia ateityje, reikės ateityje išsiaiškinti, kaip entuziastingai šiame projekte dalyvaus kitos valstybėse. Belgija rengėsi sukurti pavyzdinio pobūdžio įranga, tačiau tai nebus dar techninė galutinė įranga. Labai, jeigu dešimt metų bus e, įrengta tokia degykla arba gamykla, tai po to prireiks dar bent dvidešimties metų, kad būtų galima taikyti tą naują technologiją platesniu techniniu mastu, konkrečiai eksploatuojant ją. Optimistiškai vertinant reikėtų pasakyti, kad sprendimo, sprendimas ar tokios gamyklos galėtų tapti pagrindinėmis atliekų tvarkymo gamyklomis spręsis maždaug 2030 metais dėl finansavimo. Šitas procesas dar reikalauja atsakymo dėl energijos gamybos pobūdžio. Tai klausimai, kuriuos dar teks išsamei išanalizuoti, kadangi ir plutoniume, ir mažuosiuose aktimiduose dar yra labai dideli energijos likučiai ir juos reikia kaip nors panaudoti. Todėl mano vertinimu galvodami apie transmutaciją, turėtume įdėti daug pastangų, kadangi teisingai buvo pasakyta, jog viskas trunka per ilgai, bet to reikia atsižvelgti, kad e, pritarimas šiai metodologijai dar nėra toksai didelis, dar nebuvo intensyviai tariamasi su visuomenė. Pasaulyje yra įvairiausių alternatyvų, bet transmutacijos dar yra gilinamas ir į kitas koncepcijas, e, stengiantis sumažinti ilgalaikių medžiagų gyvybingumą. Norėčiau paminėti tyrimus siekiant uh, pagreitinti neutronų judrumą, kadangi neutronai, lab, neutronai yra labai svarbus siekiant suskaidyti radioaktyves medžiagas. Tai reikštų, kad neutronus reikėtų pašildyti, pakaityti, kad būtų galima veiksmingiau suskaidyti kitas radiktas medžiagas. Taigi į šiuos techninius aspektus reikia atsižvelgti, dar reikia atlikti mokslinius tyrimus darbus, kurie jau prasidėjo ir be to reikia atsižvelgti ir į trečią aspektą, kuris siekia labai toli į ateities perspektyvą. Labai svarbu, kad neutronai galėtų tapti greitesni. Taigi iki 2030 metų visi šie procesai tikiuosi pasistumės ir galbūt galėsime pateikti jau konkretesnius vertinimus apie 2030 metus dėl galimybės perkelti jau sandėliuojamas e, atliekas atsižvelgiant į Vokietijoje, Vokietijos situaciją, reikėtų pasakyti, kad šitas ta galimybė perkelti saugojamas medžiagas yra susijusi su teisinėmis sąlygomis būtinas leidimas. galvojant apie 500 metų, reikia pasakyti, kad tai yra tikslas, kuriam nereikia atskiro leidimo. Tačiau reikia atsižvelgti į techninius ir saugumo parametrus. Galvojant apie saugyklų alternatyvas, šių diskusijų metu turime atsižvelgti į tai, kad yra valstybių, kurios ne šiandien ir ne rytoj pradės diskusijas, bet jos jau 20 metų vertina įvairias galimybes. Tų diskusijų metu buvo tariamas ir su visuomenėmis. Reikia atsižvelgti į tuos jau vykusius arba vykstančius procesus. Aš visuomet sakau, kolegai Apple, kad nereikia atsisakyti deimantų, jeigu kitose procesuose arba taikant kitas technologijas buvo e, atrasti kiti brangakmeniai. Taigi visada galima ieškoti geresnių vietų saugykloms, tačiau Aš nežinau, ar galėsime apsispręsti kada nors, ar rubinas, ar kitas deimantas yra geresnis. Taigi visada lems ir politiniai sprendimai, kai bus pasirenkamos saugyklos. Taigi tai buvo pirmasis mūsų diskusijų raundas. Dėkoju už pranešimus, už jūsų klausimus ir atsakymus. Buvo atsakyta į daugelį klausimų, visų klausimų niekada neatsakysime. Taigi aš dėkoju visiems dalyvavusiems diskusijoms, o dabar pereisim prie antrojo diskusijų etapo ir siūlau prezidiume užimti vietas kitus pranešėjus. Ja, meine Damen und Herren, damit wir zügig weiter. Kad negaištume laiko, iš karto sveikinu kitus pranešu, pranešėjus aktyv, aktyvių medžiagų saugimo strategiją. Ero Patraka iš Suomijos padarys pranešimą šiuo klausimu. Ir aš prašyčiau, kad būtų kalbama tiek, kiek buvo sutarta. Mr. Chairman, I have two sets of slides. Ačiū. E, turiu parengęs du skaidrių rinkinius. Visų pirma, kalbėsiu apie Suomijos patirtį panaudoto brandolinio kūro tvarkime. Taip pat pristatysiu Europos e, brandolinės energetikos forumą kitų skaidrių rinkinių. Pirmiausia, kalbėsiu apie atliekų tvarkymą Suomijoje. Kalbėsiu apie dvi jėgainės, kurios e, buvo e, kūrenamos energetinių kūrų ir dabar taip pat dar statoma nauja. Ir, ir apie, kalbėsiu apie saugyklą. Uh, E, tos jėgainės pagamina vidutinio radioaktyvumo kitą e, ir taip pat mažai radioaktyves e, atliekas ir jos yra saugojamos saugykloje. Yra kelio, kelios saugyklos Onkalo ir Lovisa Olkiluoto ir Lovisa vietovėse, o mano bendrovė rūpinasi galutiniu e, panaudoto brandolinio kūro la, saugojimo. Posiva bendrovė buvo įkurta 1995 metais. Jos tikslas, kaip jau sakiau, užtikrinti saugų panaudoto brandolinio kūro saugojimą. Šiuo metu mes esame pateikę e, prašymą gauti leidimą statybai. Ir dabar mes tyrime požeminius po įrenginius Onkalo įmonėje taip pat tyriame pačius įrenginius ir toliau atliksime tyrimus ir vertinsime ir bandysime nustatyti to ilgalaikio saugojimo saugumą bendrovė už, mm, kaupia e, patirtį ir, ir žinias šioje srityje, o Olkiluoto šiuo metu dirba apie 150 žmonių, o iš viso e, žmonių, kurie dirbs įmonėje užsiimančioje e, galutinių saugojimų, bus apie 300 ir e, mūsų metinės, me, me, metinių išlaidų apyvartą sudaro apie 60 milijono. Taigi čia yra olkiluoto. E, čia matote tai, kas yra ant žemės, tai, kas yra po žemę, pamatysite vėliau. O toliau matote olkiluoto jėgainę fone. Ir, o, o pirmame plane yra saugojimo brandolinio kūro saugojimo renginiai. Čia matote, kaip mūsų veikla plėtojosi pastaruosius pastaraisiais metais. Čia yra maždaug 40 metų planas. Pirmosios geologinio saugojimo tyrimo studijos buvo pradėtos 78 metais Suomijoje. Suomijoje. Tuo pat metu buvo uždaryta Olkiluoto, atsiprašau, buvo pradėta eksploatuoti Olkiluoto jėgainę. Ir Suomijos vyriausybė priėmė principinį sprendimą dėl e, atliekų saugojimo tvarkaraščio. Ir jau 1983 metais vyriausybė nusprendė, kad reiktų išrinkti tokią, kad 2000-aisiais reiktų išrinkti vietą e, saugyklai, o laidoti ten atlikas bus pradėta 2020-aisiais. Atsižvelgiant į, tokį, į tokius terminus, žinoma, reikėjo pasirenkti visiems susijusiems darbams. Ir po to sprendimo pradėjome tirti numatoma, numatomus saugiklai įrenginius ir Olkiluoto šalia jėgainės buvo statoma saugikla. Giluminė saugikla mažoms ir vidutinio, radio, mažai radioaktyvams vidutinio radioaktyvumo atliekoms buvo pradėta statyti. ir principinį sprendimą vyriausybė ir parlamentas galėjo paimti 2001-aisiais. Ir buvo pasirinkta vietovė, taigi ta prasme viską vertinant mums gana ilgai užtruko, kol priėmėme sprendimą. <clears throat> Dabar tyriame Olkiluoto vietovėje šalia jėgainės esančius įrenginius, kurie galėtų būti panaudoti saugyklai, o prašymą pradėti eksploatuoti tą saugyklą mes pateiksime 2018-aisiais. O 2020-aisiais tikimės pradėti ją eksploatuoti. Ir čia matote nuo 83 iki 2000 atliktas mokslinių tyrimų, pro, mokslinius vietovių saugyklams parinkimo tyrimus. Mes ištyrėme keletą vietų ir e, detalius pasirinktų e, vietų saugyklai tyrimus atlikome nuo 93 iki 2000. Mes tyrėme eurą jokį vietovę, bet 2000-aisiais išsirinkome Olkiluoto. Mes taikome švedų parengtą e, atliekų laidojimo koncepciją ir ponas Van detalių papasakos apie tą e, švedų parengtą metodą. Tik tai pristatysiu, papaiškinsiu, kad yra dvi galimybės. Vertikalioji, vert, alternatyva ir horizontalioji alternatyva arba galimybė. Švedai šį modelį išplėtojo 90-ame dešimtmetyje, žinoma, po to jis buvo to patobulintas ir prieš dešimtį metų sudarėme sutartį su Eskobė švedų bendrove ir kartu, nu, su jais nuo to laiko kartu plėtojame, tobuliname tą metodą. Toliau, dabar apie onkalo saugyklą. Tai yra požeminė e, saugykla, kuri bus įrengta Olienose. Mes nusprendėme, e, mes at, at, atlikome mokslinius tyrimus bandydami ir geologinius tyrimus bandydami išsiaiškinti, ar tikrai ta vietovė tinkama. Tyrimai buvo atliekami e, Olienose, po žemę ir dabar, e, yra, dabar periname, prie, jau perėmė galutinį tos saugyklos e, tikrinimo ir vertinimo etapą. Onkalo e, saugykla bus naudojama ir jos tolesnė renginėjimo metu. Ir ta prasme, <clears throat> mes sutaupysime daug laiko ir pradėsime atliekas, atliekas laidoti ten anksčiau nei planavome. Bet žinoma, yra keliamos labai griežtos sąlygos ir reikalavimai. Mes turime įrengti e, onkalo e, saugyklą, laikydamėsi reikalavimų taikomų brandolinio kūro saugyklai. Ir mes atliekame tyrimus dabar, vadovaudomėsi mūsų brandolinės energetikos statymę išdėstytais reikalavimais. Ir viską prižiūri Suomijos kontroliuojanti <clears throat> institucija, kuri vadinasi STUK. E, mes aptikome labai įdomų dalyką. Visų pirma, onkalos saugikla mums suteiks galimybę mokytis įgyvendinant tą projektą. <clears throat> Tai yra, mes galėsime išsiaiškinti, kokie iššūkiai, kokie sunkumai iškyla renginėjant tokias saugyklas ir saugojant, laidojant atlikas tokiam gilyje. Čia matote e, mūsų darbų tvarkaraštį ir kaip vyksta kasinėjimo darbai. Matote, kad, e, čia, kad mes kasame nuo žulnų tunelį, kuris e, bus nusileis iki 400 metrų po žemę. Ir taip pat čia matote yra trys e, vertikalūs tuneliai. O pilkai pažymėtos tos e, dalis, kurių projekto, kurių mes dar neiškasėme, neįgyvendinome. <clears throat> Čia matote galutinio saugojimo variantą. Ir mes taip pat atliekame tyrimus, mes įvairiais projekto etapais. Čia taip pat parodysiu Jums keletą nuotraukų, kaip viskas atrodo. Tai yra įvažiavimas į onkalo saugyklą o čia yra iškastų tunelių fragmentas. Mes dar neužbaigėme kasti tunelio, nes mūsų tikslas yra pasirūpinti, užtikrinti, kad ta saugykla būtų galutinio, galutinė brandolinio kūro saugojimo valgy. Saugykla. O čia matote vieno iš tunelių, sužu vieno iš, taip, vieno iš tunelių vaizdą. Uh, Ir ši saugykla atrodys maždaug taip. Čia matote jos kiausinį pjūvį. Matote, kas bus po žemė ir, ir ant žemės. Bus daugybė galerijų aplink tą saugyklą. Ir galerijų ilgis priklausys nuo to, kiek panaudoto kūro reikės saugoti. Pirmiausia, mes planuojame pradėti saugoti, pradėti laidoti kūrą iš keturių reaktorių. Nes mm, e, mums atrodo, atšvelgiant į tai, kokius kiekius reikės laidoti, mums reikės išplėtoti e, tą saugyklą, nes mes šioje vietovėje mes esame saloje ir mes nenorime pernelyg giliai kasti. Taip kaip pat matote, tos, kad iš brėžinio tos galerijos nėra visiškai sujungtos. Ir mums taip pat reikia atsižvelgti tai, kaip atrodo olienos ir tose vietose, kur uolos yra retesnės, uoliena yra retesnė, mes negalime kasti per daug galerijų. Mes padarėme apie 50 grėžinių išgrėžėme apie 50 skilių tose uolose, bandydami išsiaiškinti, kokia yra tų uolų sudėtis. Taip pat parengėme trimatį uolienų modelį, siekdami vertinti visus technologinius šio projekto aspektus. Dabar šiek tiek apie projekto kainą. Žinoma, kaštus skaičiuojame visą laiką, o čia yra e, naujausi paskaičiavimai parengti 2009-aisiais. Matote, kad iš viso šis projektas kainuos apie virš 3 milijardų eurų. Investicijos į renginius virš žemės e, sudaro 160 160 milijonų eurų tai yra apvalkalo pastatymas, po investicijos į įrenginius po žemę sudaro 550 milijonų, tai yra visos medžiagos ir įranga po žemę. Toliau darbų virš žemės ir po žemėmis kaina. Pavyzdžiui, tie, tos talpyklos, kuro Bei, matote, eilutėje pažymėta, kur, kur yra brandolinės jėgainės uždarimo kaina. Žinoma, mums reiks daug medžiagos, pavyzdžiui, daug liks išleisti medžiagoms, kur, kurio, iš kurių bus pagamintos talpyklos, kur, kurios bus užlietos betonu ir ten bus saugojamas kūras. Taigi laikotarpė, apie kurias kalbama, yra maždaug šimtas metų. Noriu tik tai pasakyti, kad Suomijoje yra valstybinis e, brandolinio panaudoto kūro valdymo fondas ir visas, visus kaštus paskaičiuojame, taip pat bandome paskaičiuoti, kiek ateityje mums kainuos brandolinio kūro laidojimas ir saugojimas. Tie kaštai jau trakti į fondo biudžetą ir įmonės jau moka, to, to, to, jėgainės jau moka indėlį į, to, į tą fondą, į, į kūro saugojimą. Neįmanoma tikriausiai gerai matyti šios skaidrės, bet čia žiūrėt, galite bent sudaryti vaizdą, kaip viskas atrodys. Pirmame etape uh, matote reaktorių gyvavimo ir naudojimo laikotarpį. Lovisa 1.2 veiks iki 2030, o kiloto 2 reaktoriai iki 2040, o kiloto trečiasis reaktorius, kuris dar nepradėtas statyti, bet planuojama jį eksploatuoti 60 metų, iki 2073 metų maždaug. Po to jėgainė bus uždaryta ir mažo, mažai radioaktyvių ir vidutinio radioaktyvumo atliekų tvarkymas vyksta visą laiką ir, tu, ir atitinkamai viskas bus koreguojama atsižvelgiant į poreikius ateityje. Toliau kita eilutė. Čia Mm, kalbant apie saugojimą, tai panaudoto kur, panaudotą kurą reikės saugoti e, laikinose saugyklose. Ir paskui vyks gal, galtinis etapas yra panaudoto kūro laidojimas. Ir pavyzdžiui, 2020-aisiais e, bent keturių e, reaktorių e, panaudoto kūro e, laikinasis saugojimas truks e, bent 40, 40 metų ir tik paskui perėsime prie galutinio saugojimo ir galutinis jėgainės uždarimas numatomas 2120-aisiais. Dabar perinu prie savo pasisakymo apibendrinimo. Studijos vertinančios įvairius panaudoto kūro e, tvarkymo metodus buvo pradėtos 80-ame e, dešimtmetyje. Vyriausybė e, įsipareigojo vykdyti ilgalaikę panaudoto kūro tvarkymo programą 1983 metais. Įdomu štai kas. E, panaudoto, buvo nuspręsta, kad geriausias būtų išvežti panaudotą kūrą saugojimui ir laidojimui užsienyje. Ir, pavyzdžiui, panaudotą kūrą mes beveik dešimtį metų išveždavome atgal į Rusiją. Čia e, iš Lovisos jogainės, o olkiluoto, iš olkiluoto jogainės tai nebuvo įmanoma. Ir buvo surengta, parengta programa, pagal kurią kuras bus pradėtas laidoti Suomijoje nuo 2020-ųjų. Ir geologinis kūro laidojimas numatytas įstatymu 94 metais. Du 2001 buvo priimtas principinis sprendimas, tai yra buvo e, patvirtinta, kad E, kūro laidojimo solkiluoto vietovėje atitinka visuomenės interesus ir nekenkia jos geroviai. Ir dabar, buvo, nu, kaip jau pristačiau, buvo nuspręsta saugoti, laidoti kurą giluminiuose sluoksniuose, giluminėse saugyklose, onkalo ta ilgalaikė programa vis dar vykdoma ir laidomas turėtų prasidėti 2020-aisiais. Bet Dar porą skaidrų noriu pristatyti, sako kalbėtojas. Manęs paprašė pakalbėti apie Europos eh, branduolinės energijos forumą ir ką jis nuveikė šios rytie. Taigi, šiame forume veikia uh, atliekų tvarkymo pogrupis. Jo tikslas užtikrinti, kad nuosiuose valstybėse narėse irgi vyktų brandolinio kūro tvarkymo darbai, laikantis visų reikalavimų. Taip pat uh, šio dabar jau geriau suvokiama tos užduoties svarba. Uh, Taip pat dalyjamas informacija apie įvairius egzistuojančius metodus. Prieš metus buvo e, priimti, e, patvirtinti reikalavimai dėl geologinio e, kūro laidojimo. Galime praleisti, pereiti prie išvadų ir rekomendacijų. Politiniai sprendimai turi būti priimti, siekiant užtikrinti, kad geologinis laidojimas būtų pasirenkamas nedėlsant ir gyvendinamas. Tai yra vienas svarbiausių išvadų. Atsižvelgiant į ilgus laikotarpius susijusius su tokių atliekų tvarkymu, reikia politinio įsipareigojimo ar politinės valios šiais klausimais. E, rengiant planus dėl naujų reaktorių statybos, jie ne, jos būtinai turi lydėti uh, išsamios panaudoto brandolinio kūro saugojimo ir laidojimo programos. Politiniai sprendimai turi būti paversti e, įgyvendinama užtikrinančiamis nuostatomis nacionalinėse atliek, nacionalinė atliekų valdymo politikoje kiekvienoje valstybėje. Nuoširdžiai dėkoju, dėkoju ir už tai, kad jūs sutrumpinote savo pranešimą pabaigoje. Dabar suteiksiu žodį daktarui Svan, kolegai iš Švedijos. Have 15 minutes. Okay. Kaip suprantu, man 15 minučių skirta. Taigi aš esu Johansson, daktaras, dirbu Švedijos nevyriausybinėje organizacijoje MKG, tai yra e, brandolinio atliekų peržiūros biuras. Manęs buvo paprašyta, kad pakalbėčiau apie brandolinių atliekų tvarkymą Švedijoje. Manau, kad e, esu pagerbtas komiteto galėdamas pasakyti tokią kalbą. E, E, Švedijos MKG organizacija yra nevyriausybinė organizacija įsteigta e, didė, didžiausios Švedijos aplinkosaugos nevyriausybinės organizacijos, e, Švedijos gamtos apsaugos organizacijos. MKG gauna finansavimą iš Švedijos brandalinių atliekų fondo ir dalyvauja konsultavimuose procese siūlomam Švedijos brandalinių atlaugų saugojimo įrenginiui įsteigti, e, kuris yra netoli Forsmarko brandolinės elektrinės. Švedijos brandolinė e, atliekų tvarkymo bendrovė SKB pareiškė, kad kitų metų e, kovo 16 dieną prašys licenzijos pastatyti Švedijoje brandolinio atlaugų saugyklą. Ir ta saugykla turėtų būti įsteigta į šiaurę nuo Stoholmo prie Baltijos jūros Foškermo brandolinėje elektrinėje. E, buvo iškelta labai daug svarbių klausimų, e, paprašus tokios licenzijos, kai kurie jie buvo svarbus dėl e, susijęs su tokio projekto sauga, bet ir buvo klausima apie visą licenzijavimo procesą ir galimybių gauti tokią licenciją. Be bejonės yra labai sunku rasti saugių būdų brandolinės energijos uh, atliekoms saugoti. Tos atliekos yra labai radioaktyvios, todėl jas reikia atskirti nuo žmonių ir aplinkos šimtams tūkstančių metų. Jeigu e, brandolinės atliekos e, yra tiesioginis panaudotas brandolinis kuras, tai e, plutonio labai didelį kiekį ten yra ir plutonis gali išgyventi 25 tūkstančius metų ir E, saugiklas reikia statyti šimtui tūkstančių metų. Be to egzistuoja cheminė rizika, kadangi tose brandolinėse atlikose yra daug kitokių cheminių medžiagų. Anot Švedijos brandolinio įstatymo, brandolinė pramonė yra atsakinga už tokių atliekų tvarkymą. Reikia rašti tvarių būdų nekenksmingam atliekų tvarkymui ir taip pat tenkinti griežtus kriterijus, kuriuos nustato reguliuotojas. Yra sukurta e, ūkio sistema, kuri garantuoja, kad būtų taikomas teršėjas moka principas. Už kiekvieną elektros kilovatvalandę pagamintą iš brandolinės e, energijos e, Švedijos pramoninkai turi mokėti tam tikrą mokestį Švedijos brandoliniam fondui. Švedijos brandolinė pramonė, brandolinė atliekų tvarkymo problemą spręsti įgaliojo atliekų tvarkymo įmonė SKB. E, Švedija e, tokią bendrovę SKB e, atliekų tvarkymo srityje turi jau 30 metų ir ji dabar ėmėsi ieškoti saugyklos ir geros vietos tokiam branduoliniam kūrui saugoti. Švedija taip pat naudojasi KBS metodu, atsiprašau, Suomija taip pat naudojasi KBS metodu, apie kurį ką tik kolega kalbėjo, ir tokiu pat metodu ketina naudotis ir e, mūsų valstybė. Labai svarbu suprasti, kad Suomija Švedijos e, pavyzdžių galės vadovautis tik tada, jeigu Švedijos administracija suteiks mums reikalingą licenciją. Jeigu grįžtame prie KRBC metodo aptarimo ir atitinkamų ekologinių problemų susijusių su tuo, e, turime nepamiršti, kad tai turės būti išnagrinėta licencijos išdavimo metu, bet pirmiausia, aš norėčiau apžvelgti, kaip Švedijoje brandolinės atlikos yra tvarkomos bendrai. E, brandolinės pramonės atlikos, kurios nėra labai radioaktyvios, e, iš reaktorių, iš ligoninių ir iš kitų pramonės ryčių, yra netoli įkurta SFR galutinė saugykla mažai yra tik žvioms atliekoms. Ir tas SFR repozitoriumas yra 60 metrų po Baltijos jūros dugnu. Ir daugiau negu 500 metų ta saugykla turėtų tarnauti. Atliekos yra įdedamos į tunelius, į tokias specialias saugyklas. Ir dabar yra numatytas E, tam tikras išplėtimas tų saugyklų, kad ten būtų galima patalpinti ir brandolinių reaktorių panaudotą kūrą. Panaudotas brandolinis kūras iš Švedijos atominių elektrinių šiuo metu yra vežamas į centrinę saugyklą, kuri yra neskari Oskarsham e, pietričių Švedijoje. Ta saugykla yra 75 metrų gylyje ir kuras yra saugomas dviejose didžiose tvenkiniuose ir visas panaudotas Švedijos reaktorių kuras yra būtent ten. Taigi viskas yra tarsi baseinuose po žeme. Kitas žingsnis. Švedijos e, brandolinio atlikų tvarkymo bendrovė SKB ketina prašyti licenzijos pastatyti galutinę saugyklą panaudotam brandoliniam kūrui, e, suteikiant licenciją, bus įvertintas e, kapsuliavimo planas. E, grįšiu dar prie vario kanistrų, kuriuos, kurie sudaro labai svarbę šio plano dalį. Apie juos pakalbės šiek tiek vėliau. Švedijos e, sukurtas brandalinio atliekų tvarkymo metodas e, atsirado 80-mečio viduryje, kolegos jau apie tai minėjo, taigi daugiau negu 30 metų KBS sukūrė savo metodiką. Dabartinė KBS metodika KBS 3 atsirado 1983 metais, oranžinis e, čia tas paveikslėlis tą rodo, Taigi jau praėjo nemažai laiko, kai buvo sukurtas paskutinis planas. KBS metodo pagrindinis e, esmė yra ta, kad turi būti sukurta geologinė saugykla 500 metrų e, gilyje e, granitinėje, granitinėje, granitinėme dirbožėmėje. Turime užtikrinti ilgalaikę saugą, sukurdami dirbtinius barjerus, e, tas vadinamosius varinius kanistrus, e, kuriuos supa bentonito molio e, buferis. Manoma, kad daugiau negu tūkstantį metų tokia saugykla turėtų tarnauti. Ir e, tie, kas atidžiai klauso, turbūt pastebėjo, kad Suomijos projektas saugykloms, apie kurį ką tik kalbėjo kolega Petraka, yra Švedijos saugyklos e, kopija. Bet aš norėčiau pakartoti, kad suomiškasis metodas e, visiškai priklausys nuo to, ar Švedijos e, atitinkamam projektui bus išduota licencija artimiausių metų. Prieš baigdamas aptarti ekologinius klausimus, kuriuos turime tenkinti, kad gautume licenciją, aš norėčiau šiek tiek pakalbėti apie vietovės suradimą. E, po keletos nesėkmingų pasiūlymų SKB e, dabar rado dvi geresnės vietovės, kurios yra abi netoli brandolinės elektrinės ir jos gali būti patvirtintos. Viena iš jų yra prie Oskarsham, o kita prie Fosmark. 2009 m. birželio mėnesį Fosmarko brandolinės jėgainės E, teritorija buvo pasirinkta saugyklai, o enkapsuliacijos planas bus, b, b, gamik, ta įstaiga bus pastatyta Oskarshamne. SKB viešai pareiškė, kad e, skelbia planus, kad planuoja tiesiog teikti aplikaciją, teikti paraišką gauti licenciją pastatyti KBS saugyklą Fošmarke 2011 e, m. kovo 16 d. Paraiška bus pateikta Švedijos brandolinės saugos mhm. administracijai pagal brandolinės saugos įstatymą ir e, ekologiniam teismui pagal aplinkosaugos įstatymą. Paraiška reiškia, kad reguliuotojas e, turės e, teisinį pagrindą nagri, išspręsti visas susijusias problemas. Dėl manoma, kad atsakymas dėl paraiškos bus pateiktas per maždaug tris mėnesius. Ir manau, kad dabar jau galėsime aiškiai matyti, kaip KBC metodas yra vertinamas administracijoje. Manoma, kad visas licencijos peržiūros procesas truks net trejus metus ir galutinis sprendimas, ar leidimas bus duotas ar ne, priims vyriausybė. Toks sprendimas bus priimtas negreičiau kaip 2014 metais. Iškyla labai daug uh, pro, dviejonių dėl uh, aplinkos apsaugos. E, brandolinio kūro galutinė saugykla uh, negali skleisti jokios pavojingos spinduliuotės maždaug šimtą tūkstantį metų. E, Švedijos e, geologinė struktūra leidžia saugyklą pastatyti 500 metrų gylyje. Bet ten yra greunančio gruntinio vandens, kuris praplauks pro tą saugyklą. Saugykla pagal KBS metodą todėl turės e, būti užtikrinta, garantuota sukuriant dirbtinius barjerus iš molio ir vario. Ir jie apsaugos brandalinės aplikas nuo aplinkos. E, cheminė ir biologinė aplinka per ilgą laiką gali susidurti tam tikrą grėsmę, e, nes tie dirbtiniai vario ir molio barjerai e, neaišku, kaip keisis bėgant laikui. Švedijoje labai plačiai diskutuojama, kaip ir tarptautiniu mastu, uh, E, dėl to, kad varis iš esmės yra atsparus aplinkai ir galėtų saugyklą apsaugoti deramai, tačiau išlieka dar prieštaravimų, kuriuos turime išspręsti. Švedijoje tikimasi, kad per artimiausius šimtą tūkstančių metų užeis keletas ledynų ir tas dėl to apledėjimo labai pasikeis cheminė ir biologinė aplinka. Dėl jos bus padaryta žala dirbtiniams barjerams. Gali būti, kad atsitiks tas, kas įvyko per pastaruosius šimtą tūkstančių metų. Trys ledo amžiai, trys ledinmedžiai <laughs> e, ištiks e, Švediją tuo metu. Apledėjimas ledynmečio metu fiziškai padarys žalą saugyklai, e, nes greičiausiai pajudės jos e, išoriniai sluoksniai, netgi gali būti žemės drebėjimų ar ilgalaikio įšalo. Niekas aiškiai nežino, kokia bus ta ilgalaikė fizinė, cheminė ir biologinė žala KBS saugyklai bet e, vadinasi, kad reikia tęsti tolesnę saugos analizę. Tačiau reikia nepamiršti, kad e, panaudotume brandolinėme, kuriame yra plutonio, dėl kurio e, brandoliniai panaudoti ginklai gali kelti tam tikrą pavojų per visą šimtą tūkstančių metų. Todėl reikia nuolat stebėti, kad neįvyktų jokių sprogimų. Pagrindiniai teisiniai klausimai. Ar tari, konsultavimosi procesas buvo pakankamai geras? Ar pakankamai buvo tartasi su suinteresuotomis pusėmis? Ar visi aplinkosaugos poveikio teiginiai tenkina e, juridinius standartus? E, turime išsiaiškinti ar tas ilgalaikės saugos analizės sudėtingumas e, pateisins poreikį sukurti saugyklą šimtams tūkstančiams metų, ar bus atsižvelgiama pakankamai ledynmečio galimybės, ar bus surinkta pakankamai duomenų apie erozijos galimą žalą. E, reikia žiūrėti, ar bus e, realu įvertinti daromą žalumą per pirmosius tūkstantį metų. Tačiau e, bandymais yra ras, pasiekta labai nedaug išvadų ar rezultatų, kurie patvirtintų, jog varis e, nerudyja, korozija neveikia vario ir todėl saugyklos aplinkoje esantis varis nepasikeis. Taip pat neaišku, ar molis išbrinks taip, kaip e, yra prognozuojama. SKB susiduria su rimtomis problemomis e, dėl to, kad nepakankamai yra gerai atliekami vario ir molio tyrimai. Ar e, iš tiesų tas varis nepradės rūdyti per pirmosius tūkstantį metų? Kiti licencijos išdavimo klausimai yra susijęs su, galimo, su galimu e, įsiveržimo į tas saugyklas scenarijais ar atliekų išėmimo iš saugyklų galimybę. Bralonių ginklų e, platinimo rizika, e, žinant, kad tose medžiagose yra plutonio, turi būti vertinama, todėl saugyklos turės būti tuo požiūriu stebimos. Pasirenkant saugyklų vietas, labai svarbu tenkinti Švedijos aplinkosaugos įstatymus turime rasti reikalingas alternatyvas teikdami paraišką. Reikia pademonstruoti, kad vietovė saugykla yra pasirinkta maderamai ir kad ji iš tiesų yra geriausia. Bet ar, tiesų, ar tai yra geriausia, turės nuspręsti būtent ekologinis teismas. SKB taip pat turės įrodyti, kad alternatyvas įvertino deramai ir e, turės paaiškinti, kad galbūt egzistuoja ir kitų metodų. Vienas iš kitų metodų buvo um, saugojimas grėžiniuose. Junktinės Amerikos valstijos tą darė, nacionalinė laboratorija tą metodą ištyrė. Mes dabar tai vertiname Švedijoje. Tų gilių grėžinių uh, saugykla turbūt užtikrintų um, didesnį ilgalaikę uh, e, aplink, uh, e, saug, uh, ekologinę saugą. Ir galiausiai, kokios yra pagrindinės problemos Ar yra tokių didelių problemų? Ir kas atsitiks, jeigu prašant licencijos Švedija susidurs su labai rimtomis problemomis, kaip kažkas sakė. Nors e, sunku nuprognozuoti, kaip susiklostys licencijos peržiūra, e, vis tik e, nedidelė tikimybė, kad rimtų problemų iškils. Bet licencijos išdavimas nėra garantuotas Jeigu paaiškės, kad e, iškils sunkumų susijusių su vario korozija, tai galbūt SKB turės modifikuoti savo KBS metodą ir e, galvoti apie kitokius dirbtinius barjerus užtikrinančius ilgalaikę saugą. KBS sistema e, pagrįsta dirbtiniais inžineriniais barjerais ilgalaikiai saugai užtikrinti E, turėtų būti tinkama saugyklai esančiai beveik bet kokiame dirbožėmėje. Dėl to e, tokią saugyklą yra lengva patalpinti netoli brandolinių vietovių, nes tai būtų tiesiog geriau, patogiau. KBS metodas turės poveikio brandalinio atliekų tvarkymo sistemams Suomijoje, Kanadoje, Junktinėje karalystėje ir kitur, kur yra ketinama panaudoti KBS metodą. Ir galiausiai tiems, kuriems e, e, norėtųsi gauti daugiau informacijos, pažvelkit į šį mūsų interneto puslapį www.mkgse. Reguliuotojo puslapis yra toks ssm.se arba skbse, tai yra pramonininkų puslapis. Čia Prie durų aš tokius lankstinukus padėjau apie MKG darbą, taigi jeigu norit, galit pasimti. Tuo aš baigiu savo pristatymą. Ačiū uždėmesi. So, last but not least, uh, Dennis Ugelmann, uh, Backend Business Group Senior Executive. Dabar suteiksime Ryvą, vicepirmininkui. Labas rytas, ponės ir ponai. Prieš Pradėdamas savo e, pranešimą, norėčiau parengti skaidres. Kalbėsime apie banalių atliekų perdirimą ir tvarkymą, tačiau reikėtų prieš tai išsiaiškinti, kas yra tos brandolinės atlikos. Čia yra aiškiai parodyta, kokios tai yra atlikos, kadangi mes iš brandolinės energijos gaminame elektros energiją ir mes turime kalbėti apie 10 gramų atliekų iš kiekvieno kilogramo. Nors laiko yra daug, reikėtų pasakyti, kad radioaktyvų atliekų kiekiai visada nuolat mažėja. Todėl į tai reikia atsižvelgti, kai kalbame apie atliekų tvarkymą. Pirma, reikėtų pakalbėti apie tai, kas yra brandolinis kuras apskritai kaip toks. Vienas dalykas - kuras, kuris yra pateikiamas elektrinėms, jame yra 500 kg urano, o po to, kai mes gaminame elektros energiją per ketverius metus, pasibaigus gamybos ciklui, šiame kuria yra 95 procentai urano ir 1 procentas uh, plutono po ir 4 procentai kitų skilimo produktų. Kai kalbame apie tvarkymą, turime omenyje tuos 95 procentus medžiagų, tai yra uranas ir plutonas. Mes galvojame apie įvairias saugojimo platformas, kurios galėtų užtikrinti, kad uranas ne iš, nesklistų, todėl yra bandoma supakuoti šias atlikas ir supakuojant šitas atlikas mes sukūrėme naują kūrą ir tai yra urano prisodintas kūras, kurį pakeičiame plutonium. Plutonijų. Plutonijus yra taip pat yra labai veiksminga medžiaga. Vienas gramas prilyksta vienai tonai naftos gaminant elektros energiją elektrinėje. Taigi tas naujas kuras yra pateikiamas jau supakuotas kaip supakuota atlieka tai yra ne naujas produktas, o tai yra tyrimų rezultatas, kurie prasidėjo prieš 30 metų ir šiandien yra 36 tokios atominės elektrinės, kurios naudoja ES teritoriją tokią technologiją. Jų yra Vokietijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Belgijoje ir taip pat reikėtų pridurti, jeigu pažvelgtume už ES ribų, tai reikėtų pasakyti, kad Japonijoje keturios atominės elektrinės naudoja tokią metodologiją ir technologiją. Vienoje elektrinėje tas vadinamas MOX kuras yra naudojamas kuras, kuris yra pagaminamas Junktinėse Amerikos valstijose. Kalbant apie erų kurą, reikėtų pasakyti, kad 19 Europos reaktorių naudoja tokį kurą, kuris yra pagamintas iš perdirbtų žalivų. Tačiau reikėtų pakalbėti apie keturias tokių atliekų rūšis, kurios gali būti uh, perdirbtos. Tai yra metalo atliekos, kuriuose nėra jokių e, radioaktyvių medžiagų, tačiau tai yra metalas, kuris turėjo tam tikrą kontaktą su uranu ir plutoniu. Taigi tokios medžiagos yra labai kompaktinės arba jos netgi suspaudžiamos gaminant atitinkamą kūrą. Aš norėčiau paaiškinti, kas tai yra praktikoje. Mes turime omenyje labai toksiškas medžiagas. Tokios medžiagos yra izoliuojamos stiklinėse talpose. Stiklinėse talpose esantis kuras atlieka neleidžia jam plisti į erdvę ir tokios matricos yra pagaminamos ir iš stiklo ir jos neleidžia sklisti radiacijai į išorę. Taip pat yra naudojamos tam tikros talpos ir šitos talpos yra tokios pat apimties, tokių pat e, gabaritų ir dėl to, kad jos yra tos pačių, tų pačių matmenų, jas galima kartu saugoti su kitomis talpomis. Mes naudojame universales talpas įvairiose valstybėse. Tačiau tose valstybėse licenzija yra išduota Junktinė karalystėje, Belgijoje, Niderlanduose, Vokietijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Ispanijoje ir Italijoje vyksta dabar licenzijų išdavimo procesas siekiant įteisinti tokias talpas. Taip pat Australijoje yra planuojama saugoti pramonės atlikas tokiuose talpose. Norėčiau pridurti, kad tokios, tokiose talpose nėra skylančių medžiagų, tačiau tai nereiškia, kad nereikia laikytis saugumo reikalavimų. Šitos talpos, kurios yra galutinai saugomas ir sandėliuojamos, jau nebeturi jokių plutonio pėtsakų. Labai svarbu, kad ateities kartoms mes neperduotume e, žaliavų, kurios yra užterštos plutonijų, kadangi plutonijus yra saugomas pačiose e, elektrinių teritorijose. Transportavimas. Mes e, siekiame, kad transportavimas būtų saugus ir kad būtų naudojamos saugios specializuotos transportavimo arba pervežimo E, priemonės mes, e, mums padeda vienos e, atominės energetikos stebėsenos tarnyba ir taip pat įvairios suinteresuotos šalis, kurios padeda pervežti tas talpas į saugyklas. Kaip atrodo šios strategijos įgyvendinimas pasaulio mastu? Moks E, e, technologija ir taip pat vitrifikacijos technologija. Turiuomenyje Prancūziją, Junktinę karalystę, kurioje yra naudojama ta pati technologija, taip pat ta pati strategija yra pasirinkta Japonijoje ir Kinijoje. Tai yra perdirbamas panaudotas atominio energi, e- e- e- atominių elektrinių kūras ir Kinijoje taip pat yra bandoma perdirbti panaudotą kūrą. Kalbant apie moksą, reikėtų pasakyti, kad ši strategija buvo pradėta naudoti Junktinėse Amerikos valstijose siekiant perdėti plutonijų, kuris buvo naudojamas karinėje pramonėje. Viena moks e, e, saugykla yra dabar steigiama Karolinos valstijose ir taip pat e, šitas kuras yra naudojamas elektros jėgainėse gaminti elektros energiją. Ir taip pat Katavos uh, Mm, e, elektrinė gamina kurą iš tų atliekinių žaliavų. Aš kalbėjau apie e, Jungtinę karalystę, Prancūziją, Japoniją, taip pat Kiniją ir Indiją. Ir tie procesai, kurie yra taikomi, yra pagrysti tuo, kad yra naudojamos atliekinės uh, žaliavos e, iš karinės pramonės objektų, siekiant e, atsisakyti e, tų pavojingų medžiagų trumpalaikio saugojimo. Kai kalbame apie tvarkymą, mes turime turėti omenyje ir perdirbimą, atliekų perdirbimą siekiant gaminti elektros energiją. Yra vadovaujamasi dviem pagrindiniam strategijom. Viskas priklauso nuo to, ko, kiek elektros energijos siekiama pagaminti konkrečioje jėgainėje. Reikėtų paminėti pačius svarbiausius projektus vykdomus dabar ir taip pat pagalvoti apie perspektyvą iki 2030 metų jeigu iš atliekinių žaliavų nebus pagamin, gaminama elektros energija, tai šitas atlikas reikėtų e, saugoti, o tai galėtų būti 250 tūkstančių kubinių metrų įpakuotų e, atliekų. Ir iš šitų atliekų pagal moks technologiją galima pagaminti labai daug elektros energijos. 11 tūkstančių kilovatų elektros energijos galima pagaminti iš 50 tūkstančių kubinių metrų atliekų. Ir padalyjus iš penkių reikštų, kad mes penkiais kartais galime sumažinti saugotinų atliekų kiekį ir taip pat galima sumažinti radiacinį toksiškumą. Tačiau šių strategijų įgyvendinimas pareikalaus laiko. Norėčiau paminėti, kad šie procesai pradėti įgyvendinti aštuntajame dešimtmetyje Prancūzijoje buvo įkurta atitinkama Ondra bendrovė ir ji e, atliko labai sudėtingą parengiamąjį darbą prieš pasiūlant įpakuoti, e, suspausti atliekas. Tai reiškia, kad nuo diskusijos pradžios iki konkrečių rezultatų gali prireikti 55 metų. Tačiau šio proceso metu labai svarbu užtikrinti, kad šitiems procesams būtų pritarta. Labai svarbu žinoti, kokie yra privalumai būtent taip tvarkant ir perdirbant atlikas, užtikrinant tvarų jų tvarkymą ir tinkamą saugų naudojimą. Labai svarbu, kad būtų gautas visuomenės pritarimas ir kad būtų e, skatinamas, platinamas Europos atliekų tvarkymo modelis. Apibendinamas noriu pasakyti ir pabrėžti, kad perdirbimas turi konkrečių privalumų. Mes galime su, sutaupyti 25 procentus natūralaus urano, ir Plutono, tai labai svarbus aspektas, kadangi visi e, gamtiniai šaltiniai turėtų būti saugojami, puoselėjami ir išlaikomi ateities kartoms. Taip pat reikėtų kalbėti apie tai, kad reikia tausoti e, gamtos išteklius ir taip pat galvoti apie naujų energijos šaltinių kūrimą. Perdirbimas yra vienas, viena iš tokių galimybių. Taip pat yra sutaupama daug lėšų, e, nestatant papildomų saugyklų. Ir taip pat šios dienos strategija užtikrina ateities e, e, pažangą. Reikia šią strategiją derinti ir su transmutacija, apie kurią buvo kalbėta anksčiau. Tai procesas, kuris jau yra plėtojamas porą dešimtmečių ir Komerciškai vertinant, žinoma, reikia pagalvoti apie kaštus, kaštus gyventojams, taip pat jėgainėms ir taip pat reikėtų pagalvoti, kad šių projektų įgyvendinimas atsilieps ir galutinėje elektros energijos kainoje. Tuo labiau, kad tūkstančiai suinteresuotų šalių ūkio subjektų dalyvauja šio projekto įgyvendinime. Ir paskutinė skaidrė primena, kad mes visi turime galvoti apie atsinaujinančias energijos šaltinius mūsų žemynė, tačiau tai yra tik tai dalinis sprendimas bendrame kontekste atominė energetika išliks, tačiau reikia pagalvoti apie perdirbtus atominės energetikos šaltinius. Dėkoju už jūsų pranešimus. Mes gavome labai daug įvairios informacijos, tačiau mūsų renginys dar nesibaigė. Dabar mes dar turime progos pateikti klausimus. Aš dar kartą norėčiau paprašyti, kad klausimai būtų pateikti labai koncentruotai ir aiškiai. Panas Gerek. Taką sprawę. Ta... Turiu trumpą klausimą apie KBS išplėtotas technologijas. Tuose vario talpyklose temperatūra viduje bus gana aukšta. Uh, E, ir atsižvelgiant į tai, kad visa saugykla bus izoliuota, e, gali, gali būti, kad ten viduje e, temperatūra dar labiau išauks ir galbūt viskas užvirs ir tas betonas, kuriuo ji bus izoliuota, tiesiog bus susprogdintas. Gama spinduliuoti taip pat paveiks tą struktūrą išorinį apvalkalą, varis rudys ir, ir tas procesas, ir tai, tokie dalykai dar labiau paspartins tuos procesus. Ar yra galimybė stebėti temperatūrą tose e, talpyklose ir ar yra galimybė įrengti ventiliavimo sistemą, kad e, tos talpyklos būtų atvesintos? Dar bus klausimo, ponia Harms. Johansen. Aš norėčiau paklausti Johanos Vano. Norėčiau paklausti, kodėl tiek daug abejonių kyla dėl kabės metodo. Ir nežiūrint to, daugelie valstybių Švedijos modeliui teikiama pirmenybė. Ką reiškia visa ta nauja diskusija Švedijoje? o kitos valstybės be konkrečių įrodymų bando sekti šiuo Švedijos modeliu. Taip pat norėčiau pakalbėti apie Prancūzijos modelį. Ar prancūzai įgyvendinami Areva projektą mano, kad greitai pasieks rezultatų, suspausdami padaryti tas atlikas kompaktiškesnės. Vienas tokių projektų Prancūzijoje sužlugo, bet to Prancūzijoje nebūtų galima teikti, kad jokių atliekų tvarkymo problemų šioje šalyje nekyla. Mano manimu, Prancūzijoje yra sukaupta daugiausia ES radioaktyvių atliekų ir reikia ieškoti konkrečių sprendimų spręsti šiai problemai. Iki šiol aš negirdėjau nieko konkretaus šiuo klausimu. Taip pat norėčiau paklausti ir kolegos Akar apie situacija Suomijoje. Jūs sakėte, kad kaštus skaičiavote šimtui metų, o po šimto metų jūs jau tiesiog nebeprognozuojate, kiek visą tai kainuos. Kas dar norėtų klausti? Atrodo niekas. Todėl suteiksiu pranešėjams galimybę atsakyti į klausimus. Jau? Okay, okay. Eh, kiitoksia. Puhun nyt suomeksi. Voisin eh, ensin... Ačiū. Atsakysiu suomiškai. Norėčiau pakomentuoti KBS3 ir vario talpyklų problemas. Žinoma, eh, nėra taip, kad temperatūra labai šauks po to, kai tie, tos talpyklos bus palaidotos olienoje. Priešingai, bėgant laikui, temperatūra nukris ir kaip aš parodžiau jums diagramuose, planuojama labai ilgą laiką. E, tas, tas saugojimo e, planas yra labai ilgas. Visų pirma, kuras saugojamas tarpinėse talpyklose vandens konteineriuose, kur to kūro temperatūra nukrenta ir tik paskui kūras perkeliamas į galutinę saugojimo, laidojimo vietą. Ir ką mes čia darome? Mes maišome e, mažiau atvėsusi ir labiau atvėsusi kūrą, kad, pavyzdžiui, vienoje kapsulėje būtų 12 kūro kanalų ir kad ten būtų ir atvėsusių, ir dar e, neatvėsusių kūro kanalų, kad taip mažintume temperatūrą. O išorės temperatūra neturi būti didesnė nei 100 laipsnių Celsijaus. Tai pirmas dalykas. Toliau, kalbant apie kaštus, aš jums parodžiau planuojamų išlaidų lentelę ir kiek viskas kainuos iš viso Taip pat pristačiau numatomų darbų tvarkaraštį laike. Už šimto metų planuojama saugyklą irgi panaikinti. Suomijos įstatymuose nurodyta, kad ta e, saugykla turi būti aklinai uždaryta ir paskui jos tolesnių tvarkymų bus rūpinsis Suomijos vyriausybė ir valstybė ir ji bus atsakinga už tą saugyklą tačiau nemanau, kad hermetiškai uždaryto, klinai uždarytos saugyklos priežiūros išlaidos bus labai didelės, netgi priešingai, kai ji bus aklinai uždaryta, labai ten daug prižiūrėti nieko nereikės ir būtent tokia nuostata buvo paremti mūsų skaičiavimai. Ačiū. Yes, um, um, Patraka has, stated... Ponas Patraka teisingai pastebėjo, kad temperatūra ne, neišauks iki tokio lygio, kad iškiltų problemų su talpikla. Viskas suprojektuota taip, kad prabėgus tam tikram skaičiui metų, išorės temperatūra, pavyzdžiui, negali būti aukštesnė nei 100 laipsnių Celsius, nes kitaip vanduo užvirs. Tačiau po to tikimės, kad temperatūra nukris ji bus maždaug 9, nuo 19 iki 40 laipsnių Celsijos maždaug apie, tūk, apie tūkstantį metų. Aišku, e, rūdymo procesus tai paspartins, nes varis bus šildomas. Žinau, kad diskusijos dėl gama spindulių poveikio dar vyksta ir aiškinamasi, kaip gama spinduliai paveiks varį. Neseniai Stoholme buvo šios ryties specialistų susitikimas ir SKB bendrovai buvo užduotas klausimas, mes atsakėme, bet aš nemanau, kad jie labai buvo patenkinti gautų atsakymų. Temperatūra nebus matuojama, radiacijos lygis nebus matuojamas, ventiliacijos nebus, kai viskas bus aklinai uždaryta. Tai tiek apie saugiklą. Ponios Harms klausimas, kodėl taip dvėjojama tuo švedų išplėtotų modelių. Aš, mm, pavyzdžiui, Švedijoje laikiau tai pozityvių dalykų, teigiamų projektų daugelį metų, mes dirbame su aplinkos sauginė agentūra ir svarstėme alternatyvaus e, saugojimo, alternatyv, alternatyvių vietų ieškojame, tačiau svarbiausias klausimas, problema, kur iškilo, tai galimas vario rudyjimas. Galbūt Švedija yra tokia sugadinta valstybė ir ta sistema, po kurią kalbame, yra nedidelė ir visi dirba toje sistemoje ir nepriklausomo vertinimo tarsi ir nėra. Ir visi tos lėšos moksliniams tyrimams skiriamos šiai įmoniai nėra kažkokio nepriklausomo finansavimo O kalbant apie vario rūdyjimą, kai pramoniai tenka visa atsakomybė, reglamentavimo institucija turi būti labai griežta ir, lab, na, ir tikrinti, ką iš tikrųjų daro ta įmonė, kaip ji dirba. Ir anksčiau ta reguliavimo priežiūros institucija domėjosi, ką KBS daro tik tai domėjusi rezultatais, bet nesidomėjo labai, e, nesidomėjo per daug kokiose srityse SKB nevykdė tyrimo, mokslinio tyrimų. Taigi, vario korozijos klausimas svarstomas, nes jis buvo iškeltas praeitą amžiaus 90-metį ir dabar jisai yra labai aktualus kiek kainuos e, priežiūra po saugyklos uždarimo. Vienas dalykas, kuris pamirštamas kartais. Švedijoje valstybė perims atsakomybę už saugyklą po jos paskutinio uždarimo, kaip ir Suomėje, manau, taip yra ir daugelie šalių, bet e, panaudoto brandolinio kurlo saugyklose visur yra plutonis ir visada iškyla brandolinio ginklo platinimo grėsmė. Ir todėl reikia papildomų saugumo standartų. Tarptautinė bendruomė stebi, kokia yra situacija, ar, ar, ar ta vieto, vieta kur, kur yra saugikla, yra saugi, talpikla yra saugi, ar iš vis yra užtikrinamas saugumas. Taigi tūkstančius metų pasaulio bendruomenė privalės užtikrinti tų uh, požemio talpyklų saugumą. Na, tai netiek jau daug kainuoja. Kiek tiksliai sunku pasakyti, ačiū. Last but not least, uh, Hugeman. Ir ponas Hugeman. I think that I had in fact two main questions. Na, pabandysiu atsakyti į du svarbiausius klausimus. Buvo vienas klausimas dėl produkto istorijos, vieno iš produkto istorijos ir klausimas apie tai, kiek brandolinių atliekų yra Prancūzijoje. Aš nepateiksiu daug informacijos, bet e, jūsų užduotas klausimas yra susijęs su Prancūzijos elektros e, įmonę ir kalbant apie Superfinik, svarbiausia tam buvo ne techninės specifikacijos, tai buvo susijęs su įvairiausiais politiniais dalykais. Iš esmės buvo primtas politinis sprendimas tuo klausimu. Aš prisimenu, kad tuo pat metu Fenix, kuris buvo Super Fenix e, produkto pirmtakas, buvo nau, eksploatuojamas ir po, neseniai buvo uždarytas. O iš Super Phoenix buvo ne, kuras ir mes jį naudojame Arevoje. Čia kalbame apie reaktorių, kurio, kurios, reaktorius, kuriuose aušinimas yra užtikrinamas kuriuose aušinimas vyksta vandeniu. Ir tai atitinka ir kitokių tipų reaktorių reikalavimus. Tarptautinės e, šią e, sritį kontroliuojančios institucijos patikrino ir gavo atsakymus, situaciją ir gavo atsakymus į visus klausimus. Aš nesigilinsiu į politinius politinė šio klausimo pusė, tik apie techninius dalykus. Toliau, e, atliekų kiekis Prancūzijoje. Turime suvokti, turime nepamiršti keletą dalykų, kalbant apie atliekų kiekį. Reikia pagalvoti apie tai, kiek brandolinės energijos mes pagaminame ir kiek atliekų pas mus yra ar, ar vertiname bendrai tą kiekį, ar kiek pagamina atskira brandolinė jėgainė ar, ar kiek, pavyzdžiui, iš tonos kūro pagaminame e, atliekų. Jeigu vertiname pagal tai, kiek kūro sunaudojame, tai mes pagaminame mažiausiai atliekų Europoje. O kalbant bendrai apie atliekų kiekį, Prancūzijos e, brandolinio kūro programa yra didžiulė EDF sistemoje. Ir atskira jėgainė pagamina tikrai nedaug atliekų. Ir e, atlikę tokius, na, iš, palyginę tokius duomenys, pamatysite, kad tas atliekų kiekis yra tikrai nedidelis. Ir viską reikia vertinti pagal tai, vertinti, atsvelgianti tai, kokios technologijos naudojamos ir kokį kiekį atliekų pagamina. Uh, Mm, tokios technologijos. Taigi negalime vertinti tos situacijos vienpusiškai. Prancūzija nėra vienintelė planeta valstybėje, kur yra didžiausias e, brandolinio kūro, šių brandolinio kūro atliekų kiekis ir daugiausiai saugyklų. Daugiausia atliekų yra Junktinėse valstijose, kur visiškai nėra jokių panaudoto brandolinio kūro saugyklų. Aš žinau, kad labai lengva pamačius skaičius pasidaryti išvadas, nes jeigu apsilankysite šiandien e, talp, saugykloje, kur yra saugomas visas arevos apdorotos, vitrifi, visos arevos apdorotos vitrifikuotos atliekos, Tai bus įmanoma padaryti nuo sausio mėnesio. Lankytojai galės aplankyti mm, įrenginius, kur saugomos atlikos ir bus galima įsitikinti, kad ten yra tikrai nedidelis kiekis atliekų, tikrai nedidelis lyginant su tuo kiekiu, kurios, kurio kitos šalis pagamina. Gut, Dėkuoju už atsakymus. Pane Hams, noriu paklausti dar kartą. Aš tikėjausi, kad informacija apie Prancūziją bus pateikiama kiek susisteminta, kadangi aptariančios klausimus Prancūzija yra labai įdomi šalis, kadangi ES Prancūzija labai aktyviai naudoja atominės energetikos išteklius kalbant apie radioaktyvų atliekų apimtis Prancūzijoje. Nenorėčiau kalbėti apie konkrečius tikrus kiekius įvairiuose pagal atskiras atliekų kategorijas. Paminėsiu tik vieną skaičių, kuris tiesiog mane suglumino, galvojant apie atliekas kitose valstybėse tai, kas šiandien vertintinas kaip e, at, atominės atlikos, tai reikėtų pasakyti, kad jos yra saugojimas laikinai tūkstantyje vietų. Iškyla klausimas, ar tikrai yra atsižvelgiama į saugos reikalavimus kiekvienoje iš tų saugyklų. Todėl man kelia abejonių konkretus atliekų saugojimas, turint omenyje, ar taikomos tos technologijos, apie kurias kalbėjo e, pranešėjai, ar apskritai yra galvojama tik tai apie ateitį, o kaip yra vertinamas tos atlikos šiandien. Tai svarbiausias klausimas. Uh, that... Aš manau, kad Iš e, Prancūzijos skaičiai yra pateikiami iš specialios e, nacionalinės programos, kuri e, kiekvienais metais skelbia savo ataskaitą. Mes pamatytume, kad mes turime visas brandolinės atliekas iš teritorijos, įskaistant dantisto atliekas, ligoninių atliekas, E, ir kitus radioaktyvių atlikų šaltinius. Mes kalbam apie tūkstantį vietų, bet tūkstančio vietų saugyk, tūkstančio saugyklų nėra. Turiu galvoje brandolinius e, objektus bendrai, kurie apimtų ne tik saugyklas, bet ir elektrinės ir panašiai, jų yra kur žymiai mažiau. Tikoju už papildymus Nemačiau, nematau daugiau prašančių žodžių. Dėkoju kolegoms, svečiams, taip pat referentams. Jūs padėjote mums susigaudyti, pateikėte papildomos informacijos ir parodėte, kad reikia ieškoti papildomos informacijos, šviestis ir tuomet galima susidaryti konkretesnį vaizdą. Tai buvo naudinga kolegoms, kurie buvo šiame posėdėje, tačiau tie, kurie dalyvavo, tikriausiai puikiai viską išmano ir jiems buvo nereikalinga